visų pirma pasveikinti Kristofą Meliką, naują komiteto darbuotoją. Linkime Jums visokio paskloties Jūsų darbe. Ir kaip yra tapę įprasta, posėdis yra transliuojamas. Jūs visi turite darbo tvarkę. Pirmasis darbo tvarkės punktas - 2009 biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pranešimo autorius yra ponas Itala, prašau. Gerbrandi. Pedido la parola Gerbrandi. No. Magari vuoi. Uh, puheenjohtaja, kiitoksia ensinnäkin. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams Mums puikiai sekasi bendradarbiauti rengiant šį pranešimą. Jį rengiant mes daugelis atsakingų pareigūnų dalyvavo ir buvom susitikę įvairiuose posėdžiuose. 2009 buvo ypatingi metai, nes tais metais vyko rinkimai. Taip pat buvo patvirtintas naujas parlamento narių statutas bei naujas parlamento narių padėjėjų statutas. Ir tai sukėlė tam tikrų kliūčių užtikrinant e, anks, ankstyvuose e, to statuto įgyvendinimo etapuose. Buvo, keletas, buvo sukurta keletas laikinųjų komitetų, kurie domėjusi šiomis problemomis ir dabar viskas vyksta daug sklandžiau. Taip pat norėčiau pasakyti, kad naujasis narių statutas numato naują tarnybą skirtą, kuri turėtų teikti paslaugas parlamento nariams. Turiu pažymėti, kad toje tarnyboje nepap, Mm, nepaprastai trūksta žmonių, nepakanka darbuotojų. Todėl sakyčiau, kad naujasis narių statutas nebuvo tinkamai parengtas. Norėčiau aptarti keletą dalykų, į kuriuos sutelkiau dėmesį rengdamas pranešimą. Visų pirma, labai aktuali tema - saugumas. 2008-aisiais pateikėme pasiūlymą dėl saugumo, didesnio saugumo užtikrinimo, skiriame tam daugiau išteklių, taip pat daugiau apsaugos darbuotojų dirba parlamente, įrengta daugiau saugumo kamerų, tačiau visai neseniai įvyko banko apiplėšimas, o praeitą penktadienį buvo apiplėštas pašto skyrius Europos parlamente ir nei vienas E, nusižengėlis nebuvo sugautas. Ir žinoma, žmonės juokiasi iš mūsų. Koks čia saugumas? Ir, na, tiesiog galime pasižiūrėti, ką sukūrėme, nes visa, kas yra sukurta dėl mūsų priimtų sprendimų. Nariai raginami naudotis elektroninėmis kortelėmis e, įeinant į pastatus. Žinoma, parlamento nariai gali laisvai įeiti į parlamento pastatus. Ir dar, ir darant prielaidą, kad apsaugos darbuotojai pažįsta visus 740 parlamento narių. Tačiau gali ir žmonės iš gatvės praeiti pro parlamento narių praėjimą, pasisveikindami su saugos darbuotojais ir praeidami. apiplėšimai įvykdyti parlamente buvo labai plačiai nušviesti ir na, nagrinėjama, kaip tai, kaip tai atsitinka, kad taip lengva patekti į parlamento pastatus. Turime didinti saugumą. ir pagal galiojančias taisyklės nariai tarsi neprivalo naudotis elektroninėmis kortelėmis, kad įeitų į pastatą galima įeiti ir išeiti labai paprastai, be jokių saugumo patikrinimų. Jei pastatuose kiltų garsas, gaisras, niekas nežinotų, kurie parlamento nariai yra pastate. Taigi, ką darytume tokiu atveju? Būtent todėl e, darau išvadą, kad sistema nėra tinkama, kad saugumas nėra užtikrinimas. Pasirašymo procedūra mes turime pasirašyti penktadieniais, kuomet e, nevyksta posėdžiai. Jeigu ateiname į parlamentą, mane nustebino tai, kad daugybė darbuotojų užsijima ir atsakingi už šį darbą Jie tikrina sąrašus ir kasdieną e, fiziškai surašo visų asmenų pavardas į internetinį registrą. Manau, kad mes galėtumėme e, e, įsirašyti į sistemą patys, naudodami elektroninėmis kortelėmis, tai sutaupytų laiko ir būtų daug našiau. E, nes tikrai sunku toliau palaikyti tą dabar galiojančią sistemą. Vėliau stebėjimo kameros. Praėjusį penktadienį buvo apiplėštas pašto skyrius ir buvo nustatyta, kad kameros veikia ir yra užfiksuoti asmenys įvykdė šį nusikaltimą. Todėl manau, jog tai, kad būtent e, stebėjimo kameros pastate jų dėka buvo nufilmuoti nusikalteliai. Ir aš tikiuosi, kad šis atvejis bus sėkmingai išnagrinėtas, kad nusikaltimo vykdytojai bus surasti. Grįžtų prie penktadienių. Aš buvau pastate, kuomet buvo apiplėš, apiplėštas pašto skyrius, aš kaip tik išeidinėjau iš parlamento ir niekam nebuvo leidžiama išeiti iš pastato. Aš pasiklausiau, kas mokės už man naują lėktuvo biletą, nes aš negalėjau išeiti iš pastato. Ir aš paklausiau apsaugos darbuotojų, kodėl negalima išeiti. Jis man atsakė, dėl saugumo sumetimo. Aš bandžiau paaiškinti, kad man reikia išeiti, nes aš vėluoju į skrydį. Būtų gerai, jei visi parlamento nariai būtų buvę pastate ir norėtų išeiti ir tuomet darbuotojai neleistų, pasakytų, kad negalima dėl saugumo sumetimų. Manau, mes visi būtume aktyviai reikalavę, kad mūsų išleistų. Mūsų neišleido iš pastatų, nieko nepaaiškino, kada bus galima išeiti. Tikriausiai nemažai žmonių vėlavo į lėktuvo skrydžius. Toliau saugumo ištikrinimas ir bendradarbiavimas su policija. Manau, kad reikia daug geresnio bendradarbiavimo su policija. Palikau savo mašiną Virts gatvėje, nes vėlavau į posėdį. Po pusvalandžio atėjau ir pastebėjau, kad mano e, padangos buvo e, subadytos. Aš paprašiau e, apsaugos darbuotojų pagalbos, bet jie atsisakė. Policija pareiškė, kad, yra kad tai yra federalinės policijos tarnyba ir irgi negalėjo nieko padaryti. Taigi kartais atrodo, kad bendarbiavimas su policija, su vietos policija visiškai neegzistuoja. Pereinu prie konkretesnių klausimų. Parlamento darbuotojai ir paslaugų samdymas e, iš išorės daugybė reikalingų paslaugų yra samdoma, parlamentas samdo, ypač informacijos ir technologijų sektoriuje. Ir mums iškyla daugybė problemų. Manau, kad reikia pasidomėti politiką šioje srityje. Nes jeigu viską imsime samdyti, tai m, mm, tos paslaugos mums atsieis labai brangiai. Taigi čia yra tikrai nemažai pažangos, erdvės pažangai. Toliau praktiniai dalykai. buvo planuojama atidaryti lankytojų centrą 2009-aisiais, tačiau jis dar dabar neveikia. Jis neveikia, nes nes sunku pri, pri, pakeisti patalpas, jas pritaikyti tam naujam tikslui. Kuomet ateina lankytojai ir nori, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės ir nori eiti į lankytojų galeriją, stebėti posėdžių, jie turi, jos taip pat turi patikrinti apsaugos darbuotojai. Reikėtų apgalvoti, kaip geriau sutvarkyti šias procedūras. Uh, kalbant apie lankytojų centrą, auditą atlikusi komanda teigia, kad administracinės išlaidos, už administracinės išlaidas dažnai atsiskaitoma grinais pinigais. Čia kalbu apie lankytojus. Ir sumokama numatyta suma neatsižvelgiant į tai, kokios buvo tikrosios išlaidos. Taigi, kai kas pasipelno iš tų lank, lankytojų grupių, reikia pas, išsiaiškinti, kiek iš tikrųjų kainuoja apsilankimas parlamente ir mes turėtumėme kompensuoti už tikras patirtas išlaidas. Negalime finansuoti e, lankytojų, kurie gyvena Hiltone ir maitinasi Mišelino žvaigždžių turinčiuose restoranuose. Yra parlamento internetinė televizija, transliuojanti parlamento laidas. Pažiūrėkime, kiek tai kainuoja ir pasidomėkime, kiek žmonių stebi mus, kiek, kiek žmonių naudojasi tą galimybę stebėti parlamento darbą. Aš manau, kad uh, to, tas, tos internetinės televizijos egzistavimas nėra pateisinamas. Egzistuoja nepriklausoma žiniasklaida, kuri taip pat rašo apie mūsų darbą. Todėl sakyčiau, kad internetinės televizijos projektas nebuvo sėkmingas, nes e, jis neapsimokėjo. Praėjusiais metais kalbėjome apie apdovanojimus, apie žurnalistams teikiamas premijas. E, keisto, kad tai, kad žiniasklaida iš viso kritikuoja Europos parlamentą, nes mes apdovanojame žurnalistus, kurie gražiausiai apie mus rašo. Aš nežinau, ar, ar, ar čia demokratijos aspektas na, yra realus. Galbūt reiktų ne, neskirti mokesčių mokėtojų pinigų apdovanojimams žurnalistams, bet sutelkti, sutelkti, sutelkti daugiau dėmesio į mūsų tiesioginį darbą. Toliau vertimas žodžiu. Yra daugybė problemų susijusių su šia sritimi. Žinoma, turime atkreipti dėmesį į tai, kad ateityje iškils problemų, jei 15 valstybių narių, 15 valstybių narių vertėjai žodžiu išeis į pensiją. Bus vyks kartų pasikeitimas. nepakankamai daug padaryta, kad būtų užauginta naujoji, jaunoji karta. Manau, kad ateityje vertėjų raštų ir žodžių mums pritrūks. Reikia su, suintensyvinti kontaktus su valstybėmis narėmis ir užtikrinti, kad ta sistema gyvuotų. Kelionio agentūra. Su kelionio agentūra iškyla įvairiausių problemų. Pavyzdžiui, viena kelionio agentūra turi monopolį ir ji rūpinasi visomis mūsų kelionėmis. Paaiškėjo, kad daugelis parlamento narių pasitikslina internete, kiek kainuoja biletas. Kai jie nueina į kelionę agentūrą, jiems siūlo 2-3 kart brangesnį biletą. Kelionė agentūra žino, kokia yra viršutinė kainos riba ir jie ir siūlo tokį biletą. Nemanau, kad tai labai geras būdas išnaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Toliau. Kas įvyksta, kai kažkas pasikeičia kelionio agentūroje? Man kelionio agentūra e, surado biletą, tačiau kai nuvykau į oro uostą, paaiškėjo, kad tas biletas neveik, negalioja. Tačiau kompensacijos aš negavau, man, man liepė užpildyti dokumentus, grįžti kitą savaitę, o paskui kitą savaitę buvo pasakyta, kad, na, jums biletą išdavė senoji kelionė agentūra, o naujoji kelionė agentūra neatsakinga už senosios klaidas. Taigi, tai reiškia, kad aš turiu mokėti už tai. Taigi, kai pasikeičia kelionė agentūra, niekas už nieką nebėra atsakingas. Laisvanoriška pensijų sistema. Šią temą su mumis kalbėjosi ekspertai ir manau, kad reikia pasirūpinti, kad Europos parlamentas prisijimtų jam tenkančią atsakomybę už pensijas. Turime stebėti situaciją šioje srityje, nes kitaip susidarys nepa, neadekvati padėtis, žmonės investuos į tą pensijų fondą ir paskui negalės e, savo pinigų atsijimti, kuomet išeis į pensiją. Ir dar keli dalykai, pirmininkė. Daug kartų esame kalbėję apie tai, kad automobiliai, kuriais, naudoja, kuriais naudojamis m, mm, transportavimuisi, turėtų būti ekologiškesni. Priminėjame teisės aktus, kur, kuriais uh, numatome įvairiausius reikalavimus paprastiems piliečiams, tačiau savo tokių reikalavimų nekeliam. Mes nesidomime, kokiais automobiliais važinėjame. Todėl manau, kad reikia priimti, priminėti sprendimus, būtų, ir, kuriuose būtų labiau akcentuojamas ekologiškas aspektas. Kai kurie parlamento nariai atvyksta į parlamentą su savo vaikais ir jų vaikai lanko Europos mokyklą. ir su tuo susijusios išlaidos yra 2000 eurų. Tai yra gana nemažai, jeigu suskaičiuosime visus, kurie e, pre pretenduoja į tokių išlaidų kompensavimą. Šis sprendimas buvo priimtas taryboje. Tuo klausimu ir nesuprantu, kodėl e, parlamento nariai patiria diskriminaciją. Kodėl jiems neskirtas tokių, išlaidų finansavimas. Arba visi gauna tokią kompensaciją, arba niekas negauna. Nes yra. Ne, juk yra vykdoma dėlė reklaminė kampanija, kuria teigiama, kad dedamos visas pastangos siekiant žmonėms padėti susiderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Tačiau vaiko nuvežimas į mokyklą kainuoja milžiniškus pinigus. Manau, kad šioje srityje mums taip pat reikia užsitikrinti uh, pasirinkimo laisvę. Dar vienas sudėtingesnis klausimas. Trys parlamento būstinės. Bruselis, Strasbūras, Luksemburgas. Aš nesaky, nesakysiu, kur mes turėtumėme dirbti, nes mūsų būstinė yra Strasbūras. Tačiau dabar išgyvename sudėtingą finansinę padėtį ir žinau, kad taryba ateityje prašys parlamento mažinti išlaidas, susijusias su tuo išlaidas. Manau, kad galime, turėsime tai pasakyti tarybai, kad tai yra vienintelės rytis, kurioje galima mažinti išlaidas 200 milijonų eurų. Žau, 200 milijardų eurų. Tačiau žmonės nesupranta, kodėl mums būtina apsilankyti visose tose e, miestuose, Tai yra numatyta sutartise, tačiau sutartis buvo pakeista netgi dėl smulkesnių, dėl menkesnių priežasčių. Todėl aš nematau kodėl, priežasčių, kodėl mes negalėtume pakeisti ir, ir tos sutarties, ir tų sutarties nuostatų, kad mums ne, nereikėtų kas tris savaitės keliauti į kitą vietą. Taigi parlamentas iš tikrųjų žino, kur galima sutaupyti. Kolega Gerbrandi. Dėkoju. Eh, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už puikų labai konkretaus pranešimo projektą dėl mūsų pačių biudžeto įvykdymo 2009 metais. Na ir kelios pastabos savo ruoštų. Mano frakcija mano, kad reikėtų kiek įmanoma nuosekliau laikytis biudžeto vykdymo prisimti atsakomybę už jo gyvendinimą ir tai sakau ne tik todėl, kad parlamentas yra tokia svarbi institucija, bet taip pat ir mūsų santykiai su taryba. Turime tą, tą garsų į džentelmenišką į susitarimą, bet turime užtikrinti kiek įmanoma didesnį skaidrumą. Ir tiek taryba, tiek parlamentas turi mm, sugebėti tarpusavį kalbėtis kaip suaugę žmonės tokia mano iš ankstinė bendro pobūdžio pastaba. Bet yra dar keli dalykai, kuriuos norėčiau pridurti prie to, ką jau minėjo pranešėjas pats. Pirmiausia, popieriaus naudojimas parlamente. 2009 metais sunaudojame ar išmetėme tūkstantį tonų popieriaus, gal ne visai teisinga sakyti išmetėme, nes jis buvo perdirbamas, bet popieriaus naudojama be galo daug. Žinau, kad yra dabar dirbama ties tuo, kad galvojame kiek įmanoma daugiau elektroniniu formatu dokumentų teikti, bet aš manau, kad visiškai bereikalinga yra kiekvieno posėdžio metu turėti priešai save popieriuje išspausintus visus dokumentus. Mesgi jau pakankamai išsivystę technologijų srityje ir iPaduose, kompiuteriuose matome tuos dokumentus, tai kam tie tūkstančiai tonų išmesto bergždžiai popieriaus. Galima būtų sutaupyti. Ir taip pat reikėtų tą daryti, kiek manoma, greičiau gerinti tą problemą. Toliau dėl saugumo sutinku su pranešėju. Šią savaitę buvau labai nustebęs dėl elgesio su mumis parlamentarais. Mes be abejo norime didinti saugumą, o parlamento pirmininkas panašu, kad neketina pasirūpinti tuo, kad mes, parlamento nariai, galėtume pasinaudoję savo leidimu įeiti į parlamentą, ar kad turėtume tą daryti. Aš nesuprantu, kodėl mums vieniems suteikta teisė e, nesinaudoti elektroniniu pažymėjimu, o kitiems tai privaloma daryti. Kiek įmanoma greičiau reikia įrengti atskirą įėjimą, dureles vartelius parlamentams ir būtų privaloma naudotis elektroniniu pažymėjimu. Nesakau e, jau nieko apie paštą ir, ir, ir banko apiplėšimą. Bet, bet kuriuo atveju turime, kaip parlamento nariai, patys irgi prisidėti prie saugumo didinimo. Ir dar dėl pastatų. Sutinku su pranešėjo kritika. Dar dėl Europos e, istorijos namų. Tai tampa panašu be galo ilga istorija, istorija be pabaigos. Ir aš manau, kad dar pateiksiu savo pakeitimus šią temą, nes panašu, kad čia yra didžiulė nesėkmė mūsų laukianti. Toliau, kas dar praėjusiais metais, pane pirmininkė, kalbėjau apie kai ką ir po to, kai buvo patvirtinta praėjusiu metu rezoliucija, su tarnybomis bendradarbiavau dėl pavyzdžiui, dviračių Strasbūrė. Praeis, praeisiais metais sakiau, kad parlamentui reikėtų įsigyti dviračių parką, kad galėtume naudotis dviračiais Strasbūrė. Strasbūras yra dviračių miestas, puikiai tam pritaikytas. Ir būtent mes galėtume ir važinėtis dviračiais. Ko gero žinote tą serialą Yes Minister, Ir man toks įspūdis susidaro, liktai būčiau vienoje iš serijų to serialo. Aš manau, kad reikėtų tam tikrą skaičių dviračių parūpinti vien tik parlamentarams. Ir jau šimtą tūkstančių kartų sakiau, kad nenoriu, kad Strasbūras įsigytų tos dviračius, bet kad parlamentas kaip institucija tos dviračius įsigytų. Tai susiję ir su mūsų įvaizdžiu, Nevažinėkime tais didžiuliais um, limuzinais nuolatos, sėskime ant dviračio. Taigi, ta serialo serija dar nebaigta, kaip suprantu, aš darysiu dar ir toliau viską, ką galiu. Ir jeigu nepavyks tokio pakeitimo įtraukti į dabartinį projektą, tai aš žiūrėsiu, ką galima dar padaryti. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė. Šimtas procentų visų skrydžių, kuriuos at, kuriuos įsigijame ir, ir, ir kuriuos atliekame, turėtų būti siejami su atitinkamais taršos mokesčiais, kad būtų CO2 neutralumas užtikrintas. Bet čia dar irgi pateiksiu savo pakeitimus. Schaldemose. Til herr Isela for en rigtig god rapport. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pranešimas yra puikus. Yra apžvelgiami tie aspektai, kuriems aš pritariu. Manau, kad šiame pranešime dar galima būtų įtraukti ir pastraipą dėl finansinės krizės. Europos parlamentas turi daug labiau taupyti visas lėšas ir visus išteklius atsižvelgiant į finansinę krizę. Manau, kad tai būtų prasminga pastraipa šiame pranešime. Be abejo, yra daug dalykų, ką būtų galima padaryti ir kas dar nėra padaryta taupimo tikslais, pavyzdžiui, kelionių srityje tarkime, kai e, kažkokią kelionę užsisakome per kelionių e, biurą, panašu, kad mums yra pasiūlomas ne pigiausias, o brangiausias variantas ir o, tokiu būdu kelionė agentūra užsidirba daug pinigų. Manau, kad būtų galima ir daugiau tokių pasiūlymų dar patikslinti, konkrečiau suformuluoti ir, ir sudėti į pranešimą. Uh, Eina kalba, aišku, juk apie taupimą mūsų darbo vietose. Manau, kad tai labai svarbu atsižvelgiant į Europą po situaciją. Mes turėtumėm, aišku, galvoti ne vien tik tai apie Europos parlamentą, turėtumėm kalbėtis ir su kitomis institucijomis, Europos institucijomis ir jas raginti taip pat daug labiau taupyti. Uh, Dabar dėl saugumo, taip iš tikrųjų tai labai aktuali tema, ypač um, šią savaitę apie tai daug kalbama. Turime apie 900 žmonių, kurie užsima saugumu. Galima kelti klausimą, ar tas darbas yra pakankamai efektyvus, ar saugumo priemonės yra veiksmingos. Visi, manau, sutiks, jog e, visų lankytojų, pavyzdžiui, registravimas užima labai daug laiko, jie stovi eilėse ir taip toliau tai nepriimtina. Aišku, reikėtų galvoti, kaip situaciją būtų galima pagerinti. Be abejonės reikia rasti kompromisą. Aš pritariu pranešėjui dėl dėl to, kad ir parlamento narių įėjimas į e, parlamento pastus taip pat turi būti tinkamai sutvarkytas. Turime visi prisidėti prie saugumo e, sustiprinimo Europos parlamente. Turime e, naudotis savo leidimais, elektroniniais leidimais arba turime įvesti kažkokią kitą elektroninę registravimo sistemą ir taip visi prisidėti prie saugumo. Manau, kad tol, kol mes patys neparodysime noro ir, ir tvarkingai nepradėsime registruotis įeidami į parlamentą, tai um, tikrai negalėsime kalbėti apie tai, kaip kiti turėtų stiprinti saugumą. Aš taip pat parengiau ir visą eilę pakeitimų, kalbėdama apie mūsų pačių pareigas užtipri, užtikrinti e, taupumą, e, ekonomiškumą ir bendrai vertinant tai puikus pranešimas. Ačiū. Ačiū, kolega Erčizog. Ačiū, kolega Hercog. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Aš noriu pasveikinti pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus. Manau, kad Tai labai svarbios diskusijos. Kiekvienais metais galvojame, ką reikėtų padaryti parlamente. Praeitais metais buvau šešėlinė pranešė šio klausimu, todėl aš labai domiuosi šią temą, bet taip pat ir kaip eilinė parlamento narė aš noriu pagerinti Europos parlamento darbo efektyvumą tiek iš ekonomiškumo pusės, tiek iš procedūrų pusės. Kodėl paprašiau žodžio? Noriu pasakyti, kad aš teiksiu pakeitimų tą linkme šiam pranešimui, nors aš aišku pritariu didžiulį didžiai daliai pranešimo, tačiau aš ypač norėčiau pakalbėti apie informacinių technologijų naudojimą Europos parlamente. Uh, Informacinės technologijos tai yra pats pažangiausias komunikavimo būdas, kuris gali susijęti, sujungti mus su 500 milijonų piliečių ir taip pat, aišku, su tarnybomis parlamente. Aš manau, kad tai yra didžiausios strateginės svarbos infrastruktūros elementas, ką mes turime dabar ir ką turėsime ateityje parlamente. Todėl aš norėčiau iš savo požiūrio taško aiškiai pasakyti, kad galvojant apie ilgalaikę ateitį, mes negalime tai palikti tokios situacijos, kuomet toks strateginis elementas mūsų darbo, tai yra informacinės technologijos, yra atiduotos kažkokiam iš, išorės tarnyboms, išorėms, išorės struktūroms, obje, subjektams, kurie nėra parlamento dalis. Mes turime galvoti, kad jeigu tai yra strateginė mūsų darbo dalis, tai turi būti plačiai naudojama, viduje saugiai užtikrinama ta darbo dalis, kad Iš tikrųjų, tai yra mūsų ateitis ir reikia galvoti apie tai būtent iš tokio požiūrio taško ir aš norėčiau, kad prieitumėm iki iki tokios situacijos, kad visi galėtumėm pritarti, jo, pritartum, pritarti, kad mes turėtumėm vyriausią informacinių technologijų vadovą pareigūną parlamente. Nes tik tai tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad ši ypatingai svarbi infrastruktūros dalis būtų tinkamai sutvarkyta, užtikrinta ir veikianti. Mes tikrai negalime viso kažkokio tai norų sąrašo surašyti į, į Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimą, tačiau juk mes dirbame biudžeto kontrolės komitete ir aš manau, kad mes galime išspręsti, kas yra svarbiausi dalykai, kai eina kalba apie Europos parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Uh, Turime, kolegos, pažvelgti į šį klausimą iš esmės giliai. Tai yra strateginės svarbos dalykas. Ir mes turime pereiti nuo dabartinės situacijos iki tokios situacijos, kuomet šis e, išteklis būtų geriausiai, efektyviausiai naudojamas. Mes turime galvoti apie duomenų tvarkymo saugumą ir efektyvumą. Ir tai turi būti Europos parlamento atsakomybės dalis. Mes negalime atiduoti to kažkam kitam, pavesti kažkam kitam. Mes turime galvoti apie apie būtent duomenų saugumą. Mes turime e, įvairius teisės aktus dėl duomenų tvarkymo saugumo Europoje bendrai. Taigi aš manau, kad turint tai omenyje, Europos parlamentas turi prisimti atsakomybę už šią sritį ir tikrai tinkamai ją pasirūpinti. Bendrais e, pranešimas tikrai yra puikus, tačiau būtent dėl, kalbant apie šią strateginę mūsų darbo infrastruktūros dalį, aš turėčiau būtent tokių pasiūlymų. Uh, Ačiū. Aš manau, kad tai tikrai gerai parengtas pranešimas, daug pridurti, ką neturiu. Ponas Itala, iš tikrųjų aptarė svarbiausius dalykus. Ir, ir atrodo, kad kiekvienais metais koks nors konkretus klausimas susilaukia dėmesio, pavyzdžiui, pastatai Strasbūrose Strasbūrė, atsiprašau, arba kažkoks tai e, neteisingai sutvarkytas klausimas. Aš prisimenu klausimą, kuriame dalyvavo parlamento generalinis sekretorius Klausas Vele ir kai buvo atsakinėjami, atsakinėjama į klausimus apie banko apiplėšimą. Aš mm, turėjau svečią iš Vašingtono ir jis man pasakė, kad e, Vašingtonės e, įstaigos svarbumą gali vertinti pagal tai, ar, ar sunku į ją patekti. Vašingtonė kuo svarbesnė įstaiga, tuo sunkiau yra į ją patekti žmogui. Manau, kad tai galima, e, tuo, būtent tai gali būti kriterijumi įvertinimo saugumo. E, sun, yra daugybė biurokratijos, kol, čia, kol patenki į parlamento pastatus, tačiau kai patenki, viskas yra lengva. Saugumo klausimams skirta daug teksto, manau, svarbiausia būtų pasiekti, kad e, biurokratija mažėtų, o saugumas būtų didesnis. Mane paširpino, kai sužinau, kad e, parlamente dirba 900 e, apsaugos darbuotojų. Ką jie veikia? Dar vienas dalykas. E, Labai džiaugiuosi, kad pranešėjas apžvelgė praėjusiais metais išsakytą kritiką dėl žurnalistams teikiamo apdovanojimo ir ryškėjančios tendencijos, kad mes vis daugiau tų prizų įkūrėme, apdovanojimo. O 2011-aisiais ar, ar pagrindinė teisė, kurios institucijos užduotis būtų dalinti apdovanojimus? ar mes iš tikrųjų turėtume laiko, jeigu visus teisėkuros darbus atliktume kruopšį. Toliau internetinė televizija ir mūsų pačių žurnalistiniai užmojai. Dažnai parlamento žurnalistai mums skambina ir klausia mūsų nuomonių vienu ar kitu klausimu. Nežinau, ar tai veiksminga, jeigu pasidomėsime statistiniais duomenimis ir e, išsiaiškime, kiek žmonių domisi tą informaciją. Uh, o elektroninės įėjimo kortelės tai būtų tikrai geras dalykas. Reikėtų tik tai pagalvoti, ką daryti su informacija, kurią teiks sistema, jeigu mes naudosime elektroninės kortelės. Elektroninėmis kortelėmis naudojamės vien tam, kad patektume į pastatą. Aš nežinau, ar, ar, ar, ar, reikalink, ar reikia rinkti duomenys apie mūsų įėjimą iš, į pastatą ir, ir išėjimą iš jo, ponas Gaja. Ačiū, ponė pirmininkė, ir taip pat ačiū pranešėjui, taip pat pran, šešėliniams pranešėjams noriu patikti porą pastabų ir patikti klausimą ponui Itelė. Pirmoji pastaba. Europos parlamentas e, prisima ypatingą atsakomybę tvirtindamas biudžeto vykdymą nes esame institucija, kuri pati savo biudžetą, jo įvykdymą tvirtina. Ir turime vertinti labai kruopščiai savo pačių viduje vykdomas procedūras. Turime pasirūpinti taip pat ir tiek ir savo gerovę, bet atkreipti dėmesį ir į taupimą. Ir aš manau, kad ponas Itelė labai gerai į tokius dalykus atkreipia dėmesį. Ir tam pačiam kontekste norėčiau apeliuoti į kolegas pabrėžti, akcentuoti vieną dalyką. Tie, kas dirba su biudžeto politika, žino, koks didžiulis spaudimas dėl 2011 metų, kalbėtas atsiprašo, 2012 metų biudžeto, dėl ateinančių metų biudžeto. Ir mus tikrai labai atidžiai stebi. Tad, manau, pano Itelė 99 punkte pateikta pastaba yra labai gera dėl kaštų viso to. Ir norėčiau iš tikrųjų apie tai padiskutuoti, kam reikalingas tas kelionių cirkas, cirkas, jeigu galime sutaupyti šitiek daug milijonų eurų. Norėčiau apie tai labai padiskutuoti su tarybos atstovais, kai jie lipsiaus pastate susėda ir, ir, ir liepia mums uh, taupyti. E, nevažinėjant į Strasbūrą būtų įmanoma 160 milijonų sutaupyti iš karto. Greičiau, efektyviau net ir neįmanoma sutaupyti. Ir aš manau, kad e, turėtumėm nepaliaujamai kartoti tiems e, žmonėms, sėdintiems Lipsiaus pastate tokius dalykus. Toliau dėl premijų skiriamų žurnalistams. Galima apie tai diskutuoti, taip pat ir diskutuoti dėl Europos istorijos namų. Galima vos ne jokiais kalbėti apie atminimo lentą Hansui Gertui Peteringui, bet nežinau, ar tokių dalykų dabar reikia. Ar jie yra naudingi, ar jie būtent dabar reikalingi. Aš manau, kad visiškai nedekvatu apie tai kalbėti ir, ir visos tos priemonės, kurių imamasi, kad pastatas būtų priderintas, perprojektuotas, yra tokios neproporcingos, tad aš tikrai dar labai aiškiai pasisakysiu tuo klausimu ir teiksiu pakeitimus. O klausimas ponui Itelė, štai koks, ne visai supratau, ką turėjote mintyje, kalbėdamas apie elektroninį parašą dėl dalyvavimo posėdžiuose. Uh, nedalyvauju taip ilgai Europos parlamente, bet ES politikos klausimais tikrai domiuosi jau seniai ir žinau, kad pradžioje būdavo sąrašas šalia salės. Ir būdavo taip, kad kolegos ateidavo su lagaminu prie to sąrašo, pasirašydavo, įgaudavo teisę į, į visas e, kompensacijas, išmokas, tada apsisukdavo ir, ir išeidavo toj pat iš parlamento. Tokie parlamento nariai tiesa yra nufilmuoti slaptomis kameromis, kai kurių televizijų ir įvaizdžio klausimų. Tai buvo didžiulė žala parlamentui ir bent jau Vokietijoje, manau, ir kitose valstybėse narėse panašiai metų metus visiems buvo įstrigęs tas pats vaizdas e, apie parlamento narius ir dar nebūtinai jis iš visų galvų išsitrynęs, dar kai kur užsiminam apie tai. Ir dėl to tas centrinis registras dabar yra parlamento pačiam centre, viduje, kad bent jau pasistengtų kolegos į vidų įeiti ir, ir pasirašytų. Dabar štai siūlote elektroninį tą parašą. Nesu tiek išprusęs ir tas rytyje, bet bent jau tikrai aktyviai naudojosi jomis ir sunkiai įsivaizduoju tokią technologiją, kurią būtų galima pasinaudoti tik iš parlamento pastato paties. Jūs sakėte, kad norite užtikrinti tokiu būdu, kad dalyvavimas, ateimas į pastatą būtų tokiu būdu užtikrintas. Bet aš manau, kad kažin ar įmanoma tokia technologija, kurios nebūtų galima pasiekti ir internetu. Tai gal tada reiktų susijęti tą įsiregistravimą, vadinkim, ir išsiregistravimą iš pastato su elektroniniu tuo parašu ir pažymėjimu, bet kai bus tada su duomenų apsauga, vėl kyla bejonių. Grazie, kolega Audi. Ačiū, ponas Prodi. Merci, Ačiū pirmininkė. Aš pasisakysiu tik tai dėl 99 e, punkto nes norėtumėm, kaip mes kaip prašėme, mūsų frakcijos buvo toks prašymas, kad būtų sušvelinta formuluotė, bet tas nebuvo padaryta. Taigi norėčiau dar kartą sugrįžti prie to punkto, nes iš tikrųjų yra neprimtina, kad taip yra kalbama apie šios dalykus. Aš, na, suprantu jūsų reakciją, kolegos, ką jūs sakėte, tačiau čia taip yra pasakyti tokius tris dalykus, kurie yra visiškai klaidingi, kurie yra visiškai neteisingi ir iš juridinio požio taško. Taip negalima formuoti politikos, taip negalima daryti politikos. Toliau um, dėl uh, darbo vietų. Jeigu, tarkim, parlamentas turėtų tik tai vieną darbo vietą, bet taip ir yra, parlamentas ir turi tik vieną darbo vietą, tai yra Strasbūrą tik vieną buveinę. Toliau, dėl 160 milijonų eurų Ar čia, jeigu, tarkime, Briuselėje tik tai dirbtų parlamentarai, ar mes sutaupytumėm pinigų, jei nedirbtumėm Strasbūrė, ar, ar iš tikrųjų mažiau būtų CO2 išlakų, nei dirbant Strasbūrė? Dėl valstybių narių kompetencijos sutartyje yra viskas nustatyta, taigi ne taryba viską turi kompetencijas, tai yra valstybės narės, kurios turi kompetencijas Europos vadovų taryba turi tik iniciatyvos teisę reformuoti sutartis, tačiau sutartis modifikuoja valstybės narės. Sutarties um, reforma, per, pertvarkimas tai nėra Europos vadovų tarybos kompetencija, tai yra valstybių narių kompetencija. Aš taip pat noriu priminti, kad ir parlamentas. Uh, Parlamentas taip pat turi iniciatyvos teisę, reikia to nepamiršti. nepamirškime sutarties nuostatų ir nerašykime to, kas yra klaida. Taigi, dėl buveinės. Pavyzdžiui, dėl a, patentų biuras Frankfurte, a, Londone agentūra ir taip toliau, ir taip toliau. A, parlamentinių delegacijų kelionės, tarkim, 13 kelionių. Galima daug kur ieškoti tų vietų, kur sutaupyti tuos pinigus. Aš kaip prancūzas tikrai norėčiau akcentuoti tuos dalykus. Reikia išlaikyti dialogą ir plenarnėje sesijoje tikrai aš pateiksiu pakeitimą e, šiuo klausimu elkimės sąžiningai ir, ir kalbėkime apie tai, kad tikrai formuluotės turi būti tokios, kad jų, mūsų įvaizdis būtų išlaikytas, juk vis tik tai mes dirbame biudžeto kontrolės komitete. Tai iš tikrųjų turime labai išmintingai, realistiškai, pagristai kalbėti, o ne belekai prašyti formuluotės, kurios yra visiškai neprimtinos. Ačiū, kolega Britsbata. Ačiū, pane Brutsbater. Kolegovi, který opravdu eh, se nad... Eh, Ačiū. Noriu padėkoti kolegai už jo darbą ir už tai, kad jis ne tik viską bando vertinti iš finansinės, fina, fina, su, sutaupimo ir, ir iš išlaidų perspektyvos, bet taip pat jis kalba apie tai, kur galima sutaupyti. E, saugumas, įėjimas į parlamento pastatus, mes ilgai apie tai jau kalbame, visi žino, kad reikia kažką keisti. Kitas dalykas - taupesnis požiūris. Galbūt reikėtų apskaičiuoti, koks yra kasdienis indėlis į saugumo užtikrinimą. Žinoma, parlamento nariai turėtų naudotis elektroninėmis kortelėmis įėjimui į pastatus, Taip pat iškyla ir potencialaus gaisro scenarijus. Tai yra būtina būtų žinoti, kiek ir kokių narių yra parlamente. Žinau, kad daugelįje valstybių, pavyzdžiui, Čekijos Respubliko ir kitur tokia sistema egzistuoja valstybės, valstybiniuose pastatuose ir niekad neiškyla jokių problemų. Tai būtų gerai turėti informaciją apie tai, kiek narių yra pastatuose ir tą informaciją galima būtų naudoti pro, posėdžių protokolams. Yra dalyvavimo posėdžiuose sąrašai, tačiau reikia visą sistemą analizuoti. Nežinau, ar buvo siūlymas dėl duomenų lapo. Aš dirbau informacijos technologijų srityje prieš e, ateidama į parlamentą ir aš domėjausi, kokios paslaugos teikiamos parlamento nariams. Tai yra uh, kokybiškos paslaugos, bet aš nesitikėjau, kad mm, mes turėtume galimybę visose posėdžiuose, visose salėse turėti galimybę naudotis kompiuteriais. Tokių galimybių tikrai nėra. Reikia tobulinti informacijos technologijos įrangą, kad būtų tiekiamas geresnis kokybės bevėlis ryšys. Grazie. Kolega Itala. Ačiū, ponas Sitela. Kiitos kaikista kommenteista suurimmas. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems už pastebėjimus. Daugeliu jūsų e, pateiktų minčių aš pritariu dėl dviračių, dėl, dėl kitų taupumo, taupimo aspektų. Manau, kad reikia tekste kalbėti apie krizę. Tai tikrai svarbu Turime labai aiškiai tai pasakyti, pareikšti. Ir parlamentas turi pasidomėti, ką, galima, ką jis gali nuveikti šioje srityje. Juk visose valstybėse narėse žmonės išgyvena sunkius laikus. Ir todėl mes taip pat turime domėtis, kaip mes leidžiame pinigus. Informacijos technologijos. Nesu šios srities ekspertas, bet aš norėčiau, kad informacijos technologijos parlamente būtų geresnės kokybės. E, tuoj e, bus e, pradės veikti naujas tinklas, tačiau daugybė klausimų dar yra neišspręsti. O jeigu pažiūrėsime, kiek mes išleidžiame informacijos technologijoms, tai suma yra didelė, tačiau daugelį, didelė dalis tų lėšų skiriama paslaugų pirkimui iš išorės. Manau, kad mums reiktų pasamdyti daugiau žmonių, kurie parlamente e, būtų atsakingi už informacijos technologijas. Bet manau, kad čia dar galima teikti pakeitimų šiuo klausimu. Elektroninis parašas. Noriu kai ką patikslinti. Aš norėčiau štai ko. Kai parlamentarai ateina į pastatą, jie pasirašo savo kortelę, nario kortelė nėra jokių vartelių. Vis, bet kas nutaisęs šaltą miną gali įeiti į pastatą be kortelės. Tačiau kodėl mes negalime būti kaip visi kiti? Tiesiog reikėtų e, kortelę atsidaryti vartus ir įeiti, nes gaisro atveju žinotume, kas yra pastate. Šios informacijos nedalinsime spaudai, niekas ne, neturės galimybės kaupti informacijos apie tai, kada koks narys išeina. Manau, kad daugelis baiminasi, jog tokia informacija disponuos spauda, tačiau taip nebus. Jei tai būtų įmanoma, jei būtų įvesta tokia tvarka, saugumas būtų daug geresnis ir kai taip pat, taip pat galėtumėme ir balsuodami posėdėje pasirašyti irgi kortelę idėją ją į balsavimo aparatą, nes kai pasirašinėjate popieriuje, po to yra atskira tarnyba, kuri ta, tuos duomenys apdoroja ir juos suveda. Tai yra visiškai pasenusi tar, tarnyba. Manau, kad savo išteklius galime daug išmintingiau naudoti, pas, įsivedę elektroninio parašo sistemą. Jeigu esate komandiruotėje, žinoma, turėsite pasirašyti popieriuje. E, visur elektroninės sistemos įvesti nepavyks. Tačiau Šis, tokia sistema galioja Junktinių valstybių kongrese, daugelio valstybių nacionaliniuose parlamentuose. Mes irgi puikiausiai galėtume ją naudotis. Toliau dėl trijų parlamento buveinių. Aš nepritariu minčiai, kad tai juridiškai neteisinga. Mes iš tikrųjų turime tris buveinės. Mes dirbame Strasbūre, Luksemburge ir čia, Bruselėje nieko juridiškai neteisėt ar netikslaus čia nematau. Kas priima sprendimą šiuo klausimu? Ar Europos vadovų taryba, tačiau skliausteliuose parašta valstybės narės. O kiek tai kainuoja, kiek kainuoja administracinė pusė, jeigu įsivėlė kažkokia teisinė klaida, aš mielai išsiaiškinčiau ir esu pasirengęs tar, konsultuoti su teisės tarnyba. Bet mes bandome e, iniciatyvą suteikti tarybai, tai yra valstybėms narėms. Mes norime inicijuoti diskusiją šiuo klausimu. Taryba prašo, kad parlamentas taupytų lėšas. Mes galime tarybai pasakyti, žiūrėkit, jei jūs, tai yra valstybės narės, primsite sprendimą, mes sutaupysime tas lėšas. Bet aš esu pasirengęs šį klausimą svarstyti ir tikrai nenoriu, kad tai taptų kažkaip tai e, juridiškai neargumentuotų klausimų, bet aš nematau kažkokių juridinių, juridinio pobūdžio klaidų šioje interpretacijoje. Punto dell'ordine del giorno, discarico 2000. Ačiū ponui Itelė, tada pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo tarybos 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas ir taip pat kitų institucijų. Prieš suteikdamas žodį pranešėjų atkreipsiu jūsų visų dėmesį į tai, kad prieš kelias dienas Vengrijos, pirminkančios Vengrijos e, pageidavimu susitikau su Vengrijos atstovais. Kalbėjomės dėl tarp institucinio sustarimo, dėl blokados, kuris susidaro mums tvirtinant biudžetą, o parlamentui reikia informacijos prieš galint patvirtinti biudžeto įvykdymą. Aš be abejo sutikau su tuo noru glaudžiau bendradarbiauti ir taip pat esu už tai, kad procesas būtų spartinamas. Ir pirmininkaujantį Vengriją jau dirba tuo klausimu. Vasario 28 dieną ketinama atvykti pas mus į komitetą ir nušviesti situaciją kokia yra dabar padėtis su tarp instituciniu sustimu, su, sustarimu. Aš be abejo mielai išklausiau pano ministro, išdėšiau parlamento poziciją, taip pat ir dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros ponui oportun rekomendavau dabar šiek tiek palaukti, pasižiūrėti, kaip darbai klostysis toliau ir aš manau, kad ir mes atidžiai stebėsime tos darbus. Ir dabar žodis pranešėjai ponui Rivelinį. Dėkoju. Pone pirmininkė, kalbėsime dėl septynių specifinių pranešimų. Jie susijęs su septyniomis skirtingomis ES institucijomis. Jeigu leisite, nesilaikysiu tos pačios eilės tvarkos, kadangi yra svarbesnių ir mažiau svarbesnių institucijų tarp šių pranešimų. Taryba be abejo labai svarbus klausimas, o, o yra ir tokių institucijų, kur tų klaidų pastebėta labai nedaug, problemų nėra. Taigi jeigu ponas pirmininkas man leis, aš laikysiuos kitos eilės tvarkos aptardamas šios pranešimus ir pradėsiu nuo ES bendrojo biudžeto e, Europos ombudsmenui. Tai nėra tokia jau svarbi institucija ir problemų čia labai daug nebuvo aptikta mano nuomonė teigiama dėl šios institucijos biudžeto vykdymo, nors yra kai kas, ką galima paminėti. Pavyzdžiui, aštuntame mano pranešimo punkte yra atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia kalbėti apie administracinės priemonės, e, kurios pagerintų galimybės įgyvendinti ombudsmeno teikiamas rekomendacijas, reikia geresnių tikrinimo sistemų ir taip pat pasakiau, jog reikia išsiaiškinti, kam tą užduotį pavesti. Toliau 13 punkte paaiškinu, kad Europos ombudsmenas 2010 metų veiklos ataskaitoje metinėje turėtų įtraukti skyrių dėl um, parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimų testinės veiklos, bet iš esmės teigiamai vertinu šią instituciją Dabar dėl ombudsmeno labai trumpai irgi galima tvirtinti tą biudžetą. Galbūt problemų yra šiek tiek su e, laikinaisiais e, kontraktais ir įdarbinimu pagal juos nesenoje praeityje buvo suformuotos instrukcijos dėl to, kad reiktų tas problemas spręsti ir aš manau, Europos parlamentas taip pat turėtų būti informuojamas apie tai, kaip sekasi tą daryti. Toliau regionų komitetas, specifinių problemų neaptikta. Manau, gana ramiai ir greitai galime tą biudžetą tą biudžeto įvykdymo patvirtinimą, toliau socialinių ir ekonomikos reikalų komitetas. Ir ši institucija nesukėlė didesnių problemų dėl biudžeto įvykdymo. Čia mm, mano vertinimas taip pat būtų teigiamas, tiesa, komitetas turėtų atkreipti dėmesį į parlamento pastabas dėl narių finansinių interesų. Man atrodo, kad situacija nėra iki galo patenkinama ir priešingai nei regionų komitete, kur tų patvirtinimų, tokių patikinimų nėra, bet yra vykdomas tyrimas dėl visų smulkmenų. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas dar nesijėmė priemonių, kad išspręstų laiku susitarančias problemas. Dėl šios institucijos biudžeto įvykdymo reiktų atkreipti dėmesį į pono dotorę Maja Gardė pranešimą. Jis Olafe dabar dirba ir mano prašymu generalinio sekretorius buvo paprašyta parengti pranešimą, institucija sureagavo ir atkreipė dėmesį į tai, kad tas atvejis dar tik tyriamas, dar tik pradinis etapas ir iki šiol nebuvo papildomų reakcijų sulaukta. Dėl to manau, kad E, reikėtų pranešime apie tai užsiminti. Dabar pereinu prie teisingumo teismo, jo reikšmė jau visai kita. Ir manau, kad e, bendras vertinimas, ypač kalbant apie vidaus auditą, yra taip pat teigiamas, bet komitetas turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad teisingumo teismas turėtų laikytis auditorumų rekomendacijų, kad geriau renktų viešuosius konkursus ir juos vykdytų. Europos parlamentas, manau, taip pat labai domisi tuo, kad e, išspręstų bylų skaičius ir, ir bylų trukmė turėtų būti gerinami, tie rodikliai turėtų būti gerinami, bet iš esmės teigiamai vertinčiau. Dabar auditorumai. Čia reiktų atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Būdami parlamento įvykdyti būdami biudžeto vykdymo patvirtinimo institucija ir turėdami omenyje auditorumų veiklą, kaip, turėtume labai budriai sekti įvykius auditorumuose ir specifiką šios institucijos veiklos. Tai, ką auditorumai padarė pastaraisiais metais dėl atliekamų patikrinimų kokybės pagerinimo, taip pat e, dėl atsitiktinė tvarka rengiamų patikrinimų yra gerai. Bet ypatinga problema, ponė pirmininkė, yra nušviesta 14 punkte. Mano pranešimo projekte 14 punkte aš primenu, kad e, reikia išsameu apsvarstyti naujienas, kurios pastaruoju metu skelbiamos žiniasklaidoje. E, nes žiniasklaidoje teigiama, kad audito rūmai galbūt nėra visiškai šališki. Ir čia, manau, reikia kalbėti aiškiai. Aš pabrėžiu, kad audito rūmai negali būti šališki, jiems negalima daryti jokios įtakos, tad mes turime pasirūpinti, kad tos abejonės būtų išsklaidytos ir turime ištirti tą atvejį ar ištirti, ištirti tai, ar audito rūmai yra iš tiesų objektyvus ir šališki, ir, ir nešališki. Galbūt 14 punktą bus galima dar šiek tiek keisti. Kad jeigu nuspręsime, kad gal net nereikėtų užsiminti apie šį dalyką, bet kuriuo atveju reikės dar svarstyti išsameu tą vietą, nes tai taip pat ir su teisiniais dalykais susiję. Na ir dabar svarbiausias dalykas - biudžeto vykdymo patvirtinimas, kalbant apie tarybą. Čia svarbiausias pranešimas ir manau, kad praktiškai net galima net nebekalbėti apie tai, kad reikia viską daryti laiku ir tinkamai, visi suprantame, kokią, kokį poveikį gali turėti tas institucinis blokas, blokada galinti susidaryti. Pirmininkas jau sakė, kad dabartinė pirmininkė Vengrija jau dirba tuo ties to klausimu ir atsakingas tarybos sekretorius mane jau informavo apie tai, kokiu žingsniu yra dabar imamasi, bandant spręsti problemą. Ir galvočiau, kad tam kontekste mūsų darbas pirmą kartą yra įgavęs visiškai naują atspalvį. Mūsų darbas labai teigiamai, teigiamai čia gali būti nušviestas ir e, kaip labai reikšmingas. Dabar aštuntas punktas mano pranešime ir taip pat šešėlinių pranešėjų pateiktas pranešimas praėjusią savaitę. Kokiu pagrindu turėtų būti dėrybos vykdomos dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir aš manau, kad svarbiausi dalykai čia yra skirstimas tarp biudžeto procedūros ir biudžeto vykdymo procedūros prieiga prie dokumentų turi būti užtikrinama parlamentui, nes dokumentų patikrinimas yra labai svarbus dalykas čia. Taip pat mūsų komiteto narių susitikimai su generaliniu sekretoriumi ir pirmininkė tarybos turi vykti parlamente. Taip pat generalinio sekretoriaus atsakymai raštu turi būti pateikiami į parlamento klausimus. Ir jeigu komitetas su visu tuo sutiktų, reikėtų dar iškelti ir kitą, jau paskutinį klausimą, tai yra kiek esame pasirengę nusileisti, kad dėrybos užsibaigtų sėkme. Pavyzdžiui, pageidavimas turėti geresnę prieigą prie dokumentų. Mano kukliu vertinimu, tarybos pozicija klaidinga šiuo klausimu, nes negalima besąlygiškos prieigos užtikrinti. Ar tarybos pozicija neprieštarauja 319 sutarties straipsniui. Tame straipsnėje tarybai yra suteikiama teisė formuoti, rekom, formuluoti rekomendacijas, bet abi institucijos tame straipsnėje yra skirtingai traktuojamas. Ir kaip jau sakiau, 319 starties straipsnis yra būtent tas, kurį cituoja taryba šioje diskusijoje. Tarybai tai yra be abejo ginklas tas straipsnis, bet turime būtinai išsiaiškinti, kaip sureaguosime į tarybos tokį pareiškimą. Dabar pagaliau sprendžiame problemą, kuri metų metus yra vis atidedama, nukelinėjama ir atėjo laikas jau tikrai rimtai jos imtis. Turime rimtai tai apgalvoti ir manau reikės taip pat ir su kitais šešėliniais pranešėjais dar susitikti ir reikia taip pat ir parlamento pirmininko pareiškimo, ko gero, nes mes čia vaidiname labai reikšmingą vaidmenį šios institucijos biudžeto vykdymo patvirtinimo procese. Tai yra politinis, politinės svarbos klausimas, jis susijęs su institucijomis, su Europos parlamento e, centriniu vaidmeniu čia, kaip demokratiškai išrinktos institucijos. Mes turime tikrai žymiai daugiau demokratijos užtikrinimo potencialo negu kitos institucijos. Taigi tiek mano pastabų dėl visų septynių institucijų. Ir manau, kad šios institucijos ir auditorumų biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra tie klausimai, kuriais turime diskutuoti būtinai. Ačiū, ponia Jala. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu labai padėkoti ponai Rivelinį už parengtą pranešimą, o taip pat už tai, kad jis a, tikrai glaudžiai dirbo su žešiliniais pranešėjais. formuojant bendrą parlamento poziciją šio klausimu. Dabar dėl to, ką panas Rivelinį pristatė, aišku, nuolat ir pasikartojantis tam tikri klausimai, pažiūrėjau, dėl domino apsaugos pareigūno, dėl tam tikrų problemų sėtinų su regionų komiteto darbo, tačiau galima pasidžiaugti, kad situacija yra smarkiai pagerėjusi. Uh, šiuose srityse. Aš dabar pakalbėsiu plačiau apie tas tris institucijas, kurias panas Rivelinį paminėjo. Tai yra visų pirma ekonomikos socialinių reikalų komitetas. E, panas Rivelinį pasakė, kad e, čia yra problemų sėtinų su išlaidomis e, skirtomis narių kelionėms, taip pat individualiomis išlaidomis yra ta, tam tikrų problemų. Toliau Olaf kuomet 2010 metais e, buvo problemų su vienu nariu. E, buvo tam tikra e, problema ir su teisinė tarnyba, o buvo taip pat ir su generalinio sekretoriaus darbu tam tikrų klausimų iškilusių dėl tam tikrų pažeidimų. Buvo terminai labai ilgi, visų pirma, rugsėjais buvo liktai nurodytas, buvo paskui problemų su informatoriais ir, ir ten klausimas kilo, tai ar yra ten byla, ar nėra jos. Ir, Paskui tas terminas buvo vėl pratestas, buvo 2010 balandžio 21 pirminis terminas, o tas terminas buvo dėl, dėl informatorių, paskui Olafas nieko nedarė ir, ir po to reikėjo tą terminą vėl pratesti. Buvo pareikšta, kad galutinis sprendimas nebus priimtas iki balandžio mėnesio galutinės datos. Tai iš tikrųjų reiktų išsiaiškinti, tai kaip bus, ar bus ta byla, ar Olafas pradės ar ne, dėl, būtent dėl to konkretaus informatoriaus atvejo. Uh, Čia buvo tas atvejs perduotas Olafui išanalizuoti ir dabar neaišku, tai ar yra byla Olafe pradėta dėl to ar ne. Toliau. Mes visuomet pabrėžėme, kad reikia daugiau efektyvumo, reikia reformų. Mes ir praeitoj kadencijoje tą sakėme ir man atrodo, tikrai audito rūmose turi būti e, imtasi atitinkamų priemonių, kad tikrai pagerėtų e, audito rūmų darbo efektyvumas. Aš žiūriuosi, kad panas ir vėlinį atvirai išklausė ir mūsų kitų pozicijų ir komentarų. Toliau dėl 14 punkto dar norėčiau pakomentuoti. Čia eina kalba apie vieną narį, kuris mm, jau nebedirbo auditorumuose gana ilgą laiką, bet po to jis pažeidė konfidencialumo nuostatas. Buvo gana rimti kaltinimai ir man atrodo, čia yra būtent klausimas dėl to, kad tarp tam tikrų personalijų yra e, konfliktas, bet aš galvoju, ar čia būtų galima kažką tai uh, pakoreguoti dėl 14 punkto. Ar mes norime, kad e, auditorumai dirbtų efektyviai ar ne? Jeigu taip, tai manau, kad reikalinga visa eilė priemonių, kurias leistų pagerinti auditorumų darbą. Aš nenorėčiau čia aišku sakyti, kad vien dėl to vieno asmeninio atvejo, tai yra pana Vildara atvejo, kad jau e, situacija yra labai bloga ir kad vien tik tai problemas išvelgėme. Tikrai dialogas vyksta. Mes ilgą laiką jau prašome, kad būtų atitinkamas priemonės pritaikytos. Na, aš tikiuosi, kad bus kažkas padaryta. Aš noriu taip pat e, akcentuoti tai, ką pasakė ir panas Rivelinė, kad iš tikrųjų um, biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra strateginės svarbos. Ir ypač, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie tarp institucinį sutarimą, tai uh, tai yra itin ryšku ir po Lisabono sutarties. Ir reikėtų galvoti, aišku, apie tai, kokiu čia galbūt nuolaidų reikės padaryti. Ir klausimas būtų toks, kokiu nuolaidu mes norime padaryti dėl audito rūmų. Aš nežinau, ar mes turėtume dar ilgiau laukti. Visų pirma, manau, reikia išsiaiškinti, ar, ar taryba turės noro kažką padaryti. Aš, da, pirmininkaujantį Vengriją galbūt ir labai kažką norės padaryti, bet ne vieno jų priklauso. Tai aš manau, kad būtent, kai kalbame apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, tai, na, juk čia reikalingas noras iš visų pusių ir pirmininkaudama Ispanija tą aiškiai pripažino, būtent e, turint omenyje tarp, vyriaus, tarp institucinį sustarimą. Na, aš nemanau, kad čia reikia labai skubotai kažką tai daryti, bet manau, kad tikrai galime reikalauti, kad būtų padaryta daugiau. Tai nors yra ir ta gera valia iš pirmininkaujančios Vengrijos, vis tik tai vien to nepakanka ir reikia siekti daugiau. Įvertinant tai, ko mes esame pasiekę iš tarybos iki šiol, reikia nepamiršti, kad yra parlamento klausimynas visas su visais punktais. Mes turime įvertinti, ką iki šiol esame pasiekę. Uh, Aš nežinau, ar dabar būtų tinkamas laikas kalbėti apie tai, kas mums yra nepriimtina ir kuriuose srityse mes galėtumėm daryti nuolaidų, tačiau manau labai svarbu kalbėti apie politinę valią, ar yra noro judėti į priekį. Europos parlamentas tikrai neturėtų uh, žengti žingsnį atgal, mes turėtumėm judėti į priekį, mes turėtumėm siekti pažangos biudžeto srityje, mes turime žiūrėti, kas yra tarybos kompetencijos ribose, turint omenyje 390. 19 straipsnį, kad e, iš tikrųjų jie gali daryti rekomendacijas, bet negali kažkokiu tai pretenzijų reikšti šio straipsnio pagrindu. Atsižvelgiant į tai, ką panas Rivelinė pasakė, tai tikrai šiais metais mes neturėtumėm e, nusileidinėti, tikrai neturėtumėm daryti nuolaidų šiais metais. Ačiū. Ačiū, noriu priminti kolegams, kad komitetas komiteto frakcijų koordinatoriai susitarė, kreiptis į audito rūmų pirmininką, poną Kalderą, kuris ir atliko tuos interviu ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko tiksliau, ponas Milder. Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad kiekvienais metais mes svarstome tą patį klausimą - parlamento santykiai su taryba. E, tai yra dvi svarbios Europos institucijos ir negalime leisti savo kiekvienais metais vėl ginčytis dėl e, biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Taryba, šau, parlamentas, ta, parlamentas turėtų atvirai viską papasakoti, užduoti klausimus apie viską ir taryba turėtų atsakyti visus klausimus. E, parlamentas yra ta institucija, kuri tvirtina, uždeda galutinę atspaudą dėl biudžeto gyvenimo patvirtinimo, taip numatyta sutartise. E, taryba gali mus kritikuoti, e, kai ji mano tai esant būtina, tačiau turėtų būti įmanoma ir parlamentui kritikuoti tarybą. Pagal sutartis tai numatyta. Ir mes kalbame apie Aš mano galva yra neįsivaizduojama, kad parlamentas neturėtų galimybės kontroliuoti išlaidas užsienio ir saugumo politikos srityje, tarybos išlaidas. Taigi, tam, kad mes galėtume patvirtinti biudžetą, jo įgyvendimą, mums reikalinga informacija, kurią mums turi patikti taryba. Ir metų metais mes kartojame, cituojame nuostatas numatytas sutartyje, kurios taikomos ir užsienio ir saugumo politikai. Jeigu taryba to nesugeba padaryti, tai yra sutarties pažeidimas. Taryba kaip institucija negali būti atleista nuo, nuo prievalės atsiskaityti už e, savo darbą užsienio ir saugumo politikos srityje. Taigi mes galime pasakyti tarybai, kad ji gali kritikuoti mus tai, tai, kaip mes tvarkome savo reikalus ir mes esame už tai atsakingi, tačiau mes norime skaidrumo abiejose pusėse. Ir todėl turime na, siekti šiek tiek daugiau. Ačiū, ponas Gaja. Danke, Herr Präsident. Ähm, mein Dank an den Berichterstatter und die. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ir pranešėjai, bei šešėliniams pranešėjams už tai, kad e, už visą atliktą darbą. Džiaugiuosi, kad e, politinių frakcijų atstovai komitete pasiekė konsensuso šiuo klausimu. Noriu išreikšti pritarimą ponios Ajalos Sender išdėstytoms mintims dėl auditorumų. Pirmininkė, jūs teisingai pastebėjote, kad politiniai koordinatoriai susitarė šį klausimą atidžiau išnagrinėti. Iš tikrųjų, audito rūmai neturėtų teikti jokio pagrindo kažkokiems įtarinėjimams. Ir vieno nario žiniasklaidai uh, duotame interviu sutikta informacija apie senus įvykius auditorumuose. Tas atvejs turėtų būti labai kruopšiai išnagrinėtas, kad mes komitete galėtumėme būti tikri, kad, tai, kad ta, kas buvo faktai, kas yra faktai, kas buvo išgalvota, kodėl tokia informacija buvo patikta, dėl kokių priežasčių. Würfen, so wie sie in der Presse formuliert worden sind und so weiter und so weiter. Ir kodėl apskritai buvo būtent taip formuluojama žiniasklaidoje? Manau, kad e, negalime leisti, kad e, taip būtų priekaištaujama auditorumams, o kadangi tie priekaištai jau kelių metų senumo, o 2009 metai, apie kuriuos čia kalbame, jau visiškai su to nesusiję, manau, biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešime reikėtų į tai būtinai atsižvelgti. koordinatoriai paprašėm, visi koordinatoriai paprašėme tiek dabartinio, tiek buvusio nario organizuoti posėdžius. Posėdžius Kanadoje ir pirmininkas Kalderas sakė, kad jis gali visiškai atsisakyti minties apskritai dėl to viešojo komiteto. Galėsime be jų susijusių asmenų paklausti, koks variantas jiems priimtinesnis ir kur turėtume juos viešai apklausti. Toliau dėl tarybos. Labai jau jokinga ta procedūra, kurią iki šiol taikėme, paremta e, sistema, kuri visiškai ne, neadekvati. Labai buvau nustebęs, kai išgirdau, kad remiamas 73 metų džentelmeniškų sustarimu čia. O apie biudžeto vykdymo patvirtinimą apskritai ten nekalbama. Ten tik tai kalbama apie biudžeto keitimo klausimas. Taigi čia labiau apie grimų pasaką kažkokią šnekam, negu apie rimtus dalykus. Ir Ispanijai pirmininkaujant buvo pateiktas pasiūlymas taryboje pereiti prie rimtesnės procedūros, aš už tai labai dėkingas Ispanijai ir žinome, žinome kad ta procedūra galų gale nebuvo iki galo išbaigta remiantis atitinkamais dokumentais. Ponas Mulderis atkreipė dėmesį į kai kurios dalykus. Bet mes turime, manau, ieškoti savo kelio tiesiog. Žinome, kad mūsų problema nėra pirmininkaujanti valstybė. Problema nebuvo pirmininkė Ispanija, Belgija ar panašiai ir, ir ne Vengrija. Mūsų problema yra generalinis sekretorius ir tarybos administracija. Kadangi generalinis sekretorius, dabartinis jo administracija, būtent remiasi tuo, kad procedūra nėra reglamentuota ir mums tada neva nereikia nieko su mumis daugiau derinti, mums teikti. Bet aš kaip parlamento narys negaliu visiškai rimtai žiūrėdamas į šį klausimą tvirtinti tokios institucijos biudžeto įvykdymo. Dėl to labai dėkoju kolegai Riveliniai už suformuoluotus pasiūlymus, kaipgi elgtis toliau. Negalime leisti, kad ir toliau tai būtų kaip iki šiol, kad ta problema metų metus egzistuojanti ir toliau būtų nesprendžiama. Aš visiškai pasirengęs ilgai ir nuobodžiai apie tai diskutuoti su visais, su kolega Mulderiu. Esame pasiryžę, aišku, atsižvelgti ir į abipusiškumo principą, bet reikia rimto dėrybų pagrindo, rimto dėrybų, dėrybinio įgaliojimo mūsų komitetui šiuo klausimu. Manau, su teisės tarnyba reikėtų susitikti, kad aiškiai išdėstytų mums, kiek toli galime eiti, kiek to abipasiškumo principo galime pritaikyti, kalbėdami apie dokument, prieigą prie, prie dokumentų, bet be abejo, esame labai už didesnį skaidrumą ir reikia kažkaip tuomet susitarti dėl tarp institucinio sustarimo keitimo, ar taip ar taip reikės dėl to iš naujo dėrėtis, nes dabar situacija nepatenkinama, negali taip tęstis toliau. O remintis dabartinę bazę, visiškai neįmanoma dirbti. Grazie. Onorevole Rivellinį. Ačiū, ponas Rivellinį. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kai ką pakomentuoti dėl biudžeto gyvendinimo patvirtinimo procedūros. Atrodo, kad komitete dirbančių frakcijų atstovai sutarė Kitaip kalbant, komitetas siekia užtikrinti parlamento ir piliečių interesus ir yra pasirengęs atidėti partinius politinius skirtumus. Todėl noriu padėkoti ponams Mülderiui, Gaieriui ir poniai Ajalai Sender, nes atrodo, kad mes iš tikrųjų sutarėme. Visų pirma, dėl to, ką sakė ponas Gaieris. Susitikime, kuris įvyko prieš keletą dienų, mes kalbėjome, mąstėme panašią kryptimi. 1974 m. džentelmenų susitarimas turi būti peržiūrėtas jis turi nustoti galioti. Da, Europa ir pasaulis pasikeitė nuo to momento. Reiktų kažkaip apsėti be tokių susitarimų. Galbūt džentelmenų ir damų susitarimas galėtų būti pakeistas, peržiūrėtas ir jis turi egzistuoti raštu. Tai svarbiausia, kad ten būtų aptarti visi aktualiausi klausimai. Tikriausiai tai būtų svarbus atspirties taškas, kalbant apie biudžeto įgyvendimo patvirtinimą. Pone Jalasender, noriu kai ką patikslinti. Jūs teisi dėl uh, dalykų susijusių su Akosoko biudžeto įgyvendinimo patvirtinimu. Tačiau tuo pat metu, kad manau, kad, klaus, kad tų klausimų reikšmė skiriasi. Biudžeto patvirtinimas ir bandymas išsiaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko, mums reikalingas dvigubas požiūris į tai. Ir būtent to tikriausiai jūs ir pageidaujate. Uh, bet reikia nepamiršti pusiausvyros tarp įgyvendinimo, patvirtinimo ir problemos analizės. Toliau 14 punktas audito rūmų biudžeto įgyvendinimo patvirtinime. Aš parengiau ir kitą 14 straipsnio redakciją, šiek tiek e, švelnesnės formuluotės ir kitame šešėlinių e, pranešėjų susitikime galėtumėme panagrinėti tą tekstą bei taip pat aptarti mano parengtą kitą to, e, to punkto redakciją ir galbūt mums pavyks susitarti. Nes problema egzistuoja. Ir ponios Ajalos išreikštos abejonės iš tikrųjų e, sklando. Tai, tai nėra kažkas išgalvota. Taigi, galbūt reikėtų tą punktą suformuoluoti kitaip. Ne taip griežtai ir ne taip tiesmukai, akcentuot, akcentuojant auditorumų e, vaidmens reikšmę. Tarybos biudžeto patvirtinimas. Pritariu vis, visoms kolegų išsakytoms mintims. Ir ponė Sender, niekas net nedvėjotų, jeigu vyktų dėrybos. Mm, juk daug metų nieko nepavyko pasiekti ir galiausiai mes tą klausimą iškėlėme. Ir man atrodo, kad mes jį turime išspręsti vieną kartą visiems laikams. Žinoma, reikia laikytis tvirtai. Bet reikia tinkamai sutvarkytų institucijų santykių ir mes turime bandyti siekti bendro tikslo. Niekas neprašo, kad e, niekas nesiūlo grįžti atgal, regresuoti, bet kai sėdime prie dėrybų stalo, netgi su visomis mandagybėmis E, Vengrijos, Vengrija šiuo metu pirmininkauja, prašė susitikti su ponu Demagistris. Na, atšvelgianti viską, man atrodo, mes turime, privalome sėstis prie dėrybų ar veikiau prie diskusijų stalo. Ir jei mes jau giname parlamento interesus ir, ir, ir tai, ko žmonės siekia, juk Bet kai sėdite prie diskusijų stalo, turite pažiūrėti, koks yra atspirties taškas ir koks yra tikslas, kai sėdite prie stalo. Na, ne, juk ten tai ne visai tiesiog draugiškas pokalbis. Tai nėra tikslas. Toks nėra, nėra to susitikimo tikslas. Pranešėjai tenka pareiga, užduotis išdėstyti savo ketinimus, ginti parlamento teisės, bei taip pat e, prašyti pirmininko, pirmininkės atstovų klausinėti, kaip turėtų atrodyti dėrybos, kokių nuolaidų galima tikėtis, kur yra skiriamoji riba, kuri nebus peržengta dėrybose. Aš atstovauju komitetą, tačiau aš taip pat turiu perduoti ir visų jūsų nuomonės. Todėl aš turiu su jumis tai apsvarstyti. Ir todėl aš prašau, kad mane nušviestumėte visais tais klausimais. Pirmininkė, aš noriu būti komiteto atstovu, kuris atstovauti komiteto narių valią. Ir noriu, kad, ir, kad jūs mane nukreiptumėte tinkamą kryptimį. Ačiū. Gracias, presidente. Sí, yo solamente por una alusión en relación con el Tribunal de Cuentas, yo le agradezco mucho al señor Rivellini. Vamos a seguir cooperando. Netrukus e, diskutuosime su audito rūmų atstovu ir noriu padėkoti ponui Rivelinį už visas jo pastabas, bet dar užsiminsime apie vieną patikslinimą. Nenorėjau, kad švelniau 14 punktą formuluotume, bet tiesiog adekvačią formuluotę reikia pat, pa, parinkti, kuri atkreiptų dėmesį audito rūmų ir Europos parlamento šių institucijų reikšmę tinkamai. Ačiū, ponia Jala. Mes pereiname prie 11 darbo tvarkės punkto 2011 m. Europos audito rūmų veiklos programa. Sveikin, sveikinamės nuosirdžiai su pirmininku ponu Kaldeira. E, užimkite štai čia vietą ir pradėsime diskusiją. Mr. Chairman, thank you and sorry for this. Pirmininkė, ačiū. Atsiprašau, kad e, šiek tiek vėluoju. Gerbiami nariai. Ponios ir ponai, man didelė garbė kreiptis į Jūs, komiteto narius. prieš savo antrąją kadenciją kaip audito rūmų pirmininkas ir tikiuosi sėkmingai dirbti draugę su jumis, jo, šio komiteto nariais per antrąjį mano mandatą. Audito rūmų santykis su jūsų komitetu yra ypač svarbus mums įgyvendinant mums pagal sutartis numatytas užduotis, tai yra padėti tarybai ir parlamentui užtikrinti biudžeto kontrolę ir uh, prisidėti prie ES finansų tobulinimo ir užtikrinti atskaitingumą ir skaidrumą. Per pastarosius trejus metus audito rūmai dalyvavo, atliko vidaus reformų procesą, tai yra įvyko, atliko įvertinimą ta, savo institucijos bei peržiūrėjo visą sistemą. Ir mes parengėme 2009-2012 metų strategiją, kurios tikslas uh, pasiekti bendro tikslo, tai yra mm, optimizuoti auditorumų darbą. Daugybė strategijoje išvadintų prioritetinių tikslų buvo pasiekti. Tai yra buvo pakeistos e, auditorumų darbo tvarkos taisyklės, numatant įsteigti papildomas instancijas, papildomos instancijos rūmus. Ir mes kiti veiksmai bus įdėkti 11 ir 12 metais. Tačiau tai dar neužtikrins, kad mes pasieksime svarbiausio mūsų tikslo. Kad, mes, kad tai būtų įmanoma, mes turime užtikrinti, kad e, suinteresuotos institucijos ir toliau galėtų mumis pasitikėti ir mūsų darbų pasitikėti. Pasitikėjime svarbiausia yra atvirumas ir skaidrumas. Būtent todėl audito rūmai yra patvi, siekia ats, užtikrinti tas vertybės, kurias mes atstovaujame, kad galima būtų pasitikėti mūsų institucijos sažiningumu, nešališkumu ir nepriklausomumu. Ir mes turime užtikrinti savo darbuotojų neprikaištingą kvalifikaciją ir našumą. Būtent tomis vertybėmis remdamėsi mes siekiame, mes kūrėme savo reputaciją ir taip siekiame palaikyti tarp mūsų institucijų e, egzistuojantį pasitikėjimą. Tai įkvėpė mus siekti 2009-2012 metų tikslų Ir būtent tos vertybės bus mūsų gairėmis 2011-aisiais. Nepriklausomumas, sažiningumas ir bešališkumas, žinoma, yra iš ankstinė sąlyga bet kokiai e, aukščiausiai audito institucijai. Sutartis numato, kaip mes turime veikti Tai yra sprendimus primame kaip kolegija, bei egzistuoja labai griežta kandidatų nominavimo į audito rūmus procedūra. Tačiau vien šių garantų nepakanka, kad būtų galima užtikrinti pasitikėjimą. Yra ir kitų reikalavimų ir sąlygų. Visų pirma, rūmų darbuotojai privalo tenkinti griežčiausius profesinės etikos reikalavimus ir taip užtikrinti auditorumų nepriklausomumo. Mes ir toliau stengsime stebėti 2011, kaip tai dar, esame darę praeitie. Antra, rūmai privalo toliau uh, savo teikiamose ataskaitose informaciją pristatyti bešališkai, neišpūsti problemų, bet taip pat ir jų nesumenkinti. Ir tos problemas turi būti pristatytos atitinkamame kontekste. Mes tikimės pasiekti to tikslo institucijoms, kuriuose atliekamas auditas, suteikdami galimybę pristatyti savo poziciją ir viską įrodyti prieš e, viešinant informaciją. Trečia siekdamas išlaikyti, siekdami išlaikyti savo reputaciją, audito rūmai siekia, kad, būtų pripa, kad audito rūmai būtų laikomi atsakinga institucija. Būtent todėl šį rytą buvo svarstyta audito rūmų biudžeto e, įgyvendimo patvirtinimo procedūra. Mes šį svarstymą e, laikome labai svarbiu etapu ir todėl mes samdome nepriklausomus ekspertus, kad šie atliktų mūsų įstaigos auditą ir skelbiama jų ataskaita. Ir taip mes taip pat siekiame tenkinti tam tikrus profesinės veiklos reikalavimus. O šiais metais mes numatome pasitelkti ir kriterijus, pagal kuriuos vertinsime, ar, ar, mm, ar ar mūsų klientai yra patenkinti mūsų darbu. Todėl audito rūmai 2008 atliko e, savo veiklos įvertinimą, kurį atliko kolegiškos institucijos, kiti audito rūmai, audito institucijos. Panaši peržiūra numatoma 2011-aisiais, kaip ir numatyta mūsų strategijoje iki 2012 metų. Kolegiškų institucijų atliekama peržiūra ne tik užtikrina atskaitingumą, bet ir taip pat užtikrina testinį įsipareigojimą už, užtikrinti reikalingą profesinę etiką. Audito rūmai siekia ne tik už toliau užtikrinti aukščiausius etikos standartus, bet taip pat ir užtikrinti tinkamą administracijos darbą. 2011-aisiais audito rūmai taikys naujas audito tarptautinės normas, kurias 2010-ųjų lapkričio mėnesį patvirtino aukščiausių e, finan, viešųjų finansų kontrolės institucijų tarptautinis kongresas. Ir mes aktyviai dirbame tos tarptautinės organizacijos darbo grupėse. 2011 mes toliau dirbsime su kitomis audito institucijomis, siekdami taikyti novatoriškus audito metodus. Ir taip pat dirbsime draugės su valstybių narių audito įstaigomis. Pone pirmininkė, e, išvardydami 2011 metų veiklos programos užduotis, užduotis e, audito rūmai ypač siekia užtikrinti pridėtinę vertę tinkamai naudoti mums numatytus išteklius. 2011 audito rūmai rengėsi paskelbti 45 metinės ataskaitas. Taip pat e, dėl e, Europos vystimosi fondo biudžeto bei kitas metinės ataskaitas. Svarbiausia audito rūmų užduotis yra viso biudžeto e, sąskaitų patikimumo patvirtinimas. Jis yra pateikiamas e, metinėje ataskaitoje. Ten yra e, išanalizuojamas ES vykdytų finansinių operacijų teisėtumas. Kaip jūs informavau praeisiais metais, audito rūmai pasitelkia vidinę ekspertų grupę ir ekspertus iš išorės bandydamas aiškintis, aiškintis kaip rūmai galėtų dar geriau uh, atlikti metinį auditą. Apie tai kalbama ir paskelbtose ataskaitose. 2010 ataskaitoje bus dar papildomas skyrius skirtas moksliniams tyrimams ir vidaus politikai bei užimtumo ir socialinių reikalų skyrius. 2011 darbuotojų ataskaitoje, kuri pasirodys 2012, bus skyrius skirtas žemės ūkiui, e, kaimo vystimuisi, taip pat regioniniai energetikos ir transporto politikai bei užimtumui ir socialiniams reikalams. Bus atskirai vertinama išorės pagalba, e, vystimasis ir plėtra, administracinės ir administracinės išlaidos. Toks skirtingas e, sričių sugrupavimas leis mums geriau atsižvelgti į, į įvairių institucijų poreikius. Taip mes galėsime geriau įvertinti riziką ir atsižvelgti konkrečių sričių skiriam, skiriamas, skiriamosius bruožus ir užtikrinti pusiausvyrą. Taip pat bus atsižvelgta į našumo ir išteklių taupimo reikalavimus. 2010 biudžeto ataskaitoje bus pristatyta. Bus įvertinta ir komisijos generalinių direktoratų veikla, taip pat bus įvertinta, kaip jiems sekėsi uh, apdoroti valstybių narių pateiktas metinės ataskaitas. Siekdamas, uh, siekdamas už, ištikdama užtikrinti pridėtinę vertę. Mūsų institucija vykdė eksperimentinį projektą su Čekijos Respublikos ir Niderlandų audito institucijomis. Buvo e, tikrinama žemės ūkio srities išlaidų e, teisėtumas. Kalbant apie administracinių institucijų išla, išlaidas. 2010 metinėme biudžete bus pristatyti e, atliktų, visų atliktų o, auditų rezultatai. Taip pat bus e, audituota ir, ir išorės veiksmų tarnyba. Daugybė e, agentūrų ir įvairių vykdo, vykdomųjų agentūrų skaičius auga ir todėl e, auditorumams darbo našta didėja ir tai daro atitinkamą spaudimą mums numatytiems ištekliams. Ir todėl savo nuomonė numeris 6 2010 mes siūlome peržiūrėti naująjį finansinį reglamentą ir numatyti galimybę auditorumams atlikti jiems, jam numatytas užduotis kiek įmanoma veiksmingiau. E, numatyti ištekliai leidžia mums taip pat parengti specialiasias ataskaitas. Atlikdami tokį auditą mes galime užtikrinti papildomą vertę, nes sutelkėme dėmesį į ypač rizikingas rytis, į tas rytis, kurios yra aktualios audituojamams institucijoms. Ir taip, taip pat galime pateikti ataskaitas apie ES išlaidų uh, kokybinį aspektą, ar jos buvo panaudotos kokybiškai. Ir auditorumo ir toliau rengėsi teikti specialiasis ataskaitas 2011-aisiais. Sausio mėnesį audito rūmai paskelbė ataskaitą apie naująją ES kaiminystės politikos priemonę, kuri buvo skirta ir Kaukazo regiono valstybėms 2010. Taip pat rengėmės paskelbti E, dar keletą ataskaitų. Komisijos vykdyta biudžetą skirta AKR, Azijos ir Latino Amerikos valstybėms, taip pat ES e priemonė skirta Afrikos valstybėm ir Pietų Azijai, bei taip pat e, įvertinti, kaip komisijai sekėsi gyvendinti veterinarinės kontrolės sistemą skirtą importuojamai mėsai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie 2007-2013 finansavimo programą. Ir čia mes e, daug dėmesio kreipiame e, finan, finans, finansavimo struktūroms, taip pat mažo, mažų ir vidutinių įmonių priemoniai ir E, elektroninės vyriausybės projektui. 2011-aisiais planuojame imtis įvairiausių papildomų užduočių. Tai yra atlikti Europos regionų fondo ir socialinio fondo auditą 2006-2007 metų, taip pat e, e, įvertinti, kaip buvo įgyvendintas AKR valstybėms skirtas projektas dėl gerimo vandens. Yra paskelbtas priedas mūsų ataskait. Yra paskelbtas priedas, kuriame išvardintos tos ataskaitos. Audito rūmai taip pat skelbia nuomonės, tu, tas nuomonės mes skelbėme, kuomet institucijos paprašo ir tose nuomonėse mes įvertiname teisėkuros pasiūlymų finansinį poveikį, uh, arba jeigu reikia prisidėti prie ES e, viešųjų diskusijų dėl e, finansinio valdymo, jeigu reikia pateikti tokių diskusijų vertinimą. Taigi, e, finansinis reglamentas, nes finansinis reglamentas ir jo gyvendinimo taisyklės, taip pat yra pagrindų reglamentas dėl agentūrų. Taip pat rengiamės kreipti dėmesį į sprendimus dėl daugiametės finansinės programos laikotarpį po 2013, taip pat teisės aktams, kurie yra susijęs su svarbiomis su finansiškai svarbiamis sritimis. Ir audito rūmai ragina komitetą taip pat domėtis šiomis sritimis ir aš tikiuosi uh, E, kad mes pasikeisime nuomonėmis balandžio mėnesį dėl rizikos ir iššūkių susijusių su biudžeto įgyvendinimo tobulinimu bei dėl naujojo finansinio reglamento pasiūlymo. Žinoma, nariai gali bet kada kreiptis į audito rūmų narius ir paprašyti nuomonės vienu ar kitu klausimu. Taip pat tikėtina, kad ES ekonominė valdymo sistema keisis, nes tai bus vienas iš atsako į krizę elementų. Siekiant užtikrinti geresnę tų pokyčių stebėseną, ypač audito atskaitingumo ir skaidrumo e, aspektus, e, bus akcentuojamas nuolatinis stabilumo mechanizmas. Tokie yra mūsų tikslai 2011 metams. Audito rūmų galimybės įgyvendinti visas užduotis ir priklauso nuo jo darbuotojų, nuo darbuotojų profesionalumo ir mūsų našumo. Ir todėl audito rūmai ir toliau sieks e, samdyti geriausius srities profesionalus. Mes norime e, užtikrinti, kad mūsų darbuotojai ir toliau galėtų profesionaliai tobulėti ir aukti, daryti karjerą. Mes taip pat norime užtikrinti lyčių integravimo aspektą visose mūsų padaliniuose, kalbant apie audito rūmų naš, darbo našumą mes gyvendinsime 2009-2012 metų strategiją, pagal kurią turime kiek įmanoma našiau išnaudoti mums tenkamus šius išteklius. E, taip pat e, atsižvelgti į kitus aspektus. 2011-aisiais audito rūmai tikisi e, pasinuoti visa, visomis neseniai vykdytos reformos gerovėmis. E, ponios ir ponai, audito rūmų ir šio komiteto santykiai yra ypač svarbus, kad piliečiai galėtų pasitikėti ES gebėjimu ir galimybėmis e, išmintingai pasin, panaudoti savo biudžetą. Taigi mes siekiame bendro tikslo ir mūsų laukia bendri iššūkiai. Dirbdami drauge 2011 metais, kaip, kaip ir anksčiau, ankstesniais metais, nebejoju, pirmininkė, kad mes prisidėsime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 Ačiū pirmininkė. Mes esame įsitikinę, kad Europos parlamento ir audito rūmų bendradarbiavimas yra itin svarbus ES ir Europos piliečių interesų labai. Jeigu komentarų nebūtų. A, taip, ponas Mulderis, prašom. Impressive, uh, Manau, kad po tokios e, puikios e, kalbos mes turėtumėm sureaguoti. Mm, audito rūmų užmojai yra labai dideli. E, žiūriu, kokie studijos, kokie auditai atlikti, tai labai įdomu. Vienas konkretus aspektas ypač patraukė mano dėmesį niekas nežino, kaip ateities finansinės perspektyvos atrodys, tačiau visi dabar kalba apie privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystę, platesnį bendarbiavimą su Europos investicijų banku. Taigi viena sritis, kurią jūs tirsite, tai bus smulkaus vidutinio verslo garantijų fondas ir taip tas fondas, kuris yra Europos investicijų banko kompetencijos sritis. Taigi norėčiau paklausti pono Kaldeiros, ar yra nesiniai atliktų tyrimų ar kažkokių tai dokumentų, kuriuos būtų audit, paskelbę audito rūmai dėl privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės ir pos biudžeto panaudojimo. Uh, ar taip pat dėl e, Europos investicijų e, banko. Iš dalies e, Europos audito rūmai ar, ar bent kažkiek atlieka auditus ir, ir tyrimus Europos investicijų banko darbe ar ne. Ačiū, kolega Geir. Gerbiamas pirmininkė Kaldėra, dėkoju, kad atvykote padiskutuoti su mumis apie savo būsimą darbo programą, kad atvykote šį rytą į Briuselį ir savo frakcijos vardu noriu taip pat pasveikinti jūs su antraja pirmininko kadencija. Ir porą trejata klausimų turėčiau, kuriuos norėčiau užduoti dėl 2011 metų jūsų darbo programos. Peržvelgiau įspūdingą tyrimų sąrašą 2011 metais. Ketinate pateikti jų rezultatus. Labai džiaugiuosi, e, laukiu nekantrai mūsų bendradarbiavimo ir ypač iš ankstiniai tyrimai man rūpi. Kokiais kriterijais remdamiesi atrenk, juos atrenkate ir su to susijęs klausimas. Kitas. Mm, galvočiau apie tai, ar EIVT, kuri šiais metais pradės jau savo tikrai darbą, neturėtų artimiausių metų būti patikrintas tokio iš ankstinio tyrimo metu auditorumų, nes tai yra svarbi institucija, jos vadovas yra ir komisijos narė, to pačiu, jos vadovė yra to pačiu ir komisijos narė ir e, ES vyriausiai užsienio politikos, užsienio politikos įgaliotinė. Ir galbūt ir galbūt reikėtų atlikti tokį iš ankstinį tyrimą, įvertinti EIVT veiklos pobūdį, kad būtų galima jo veiklą suderinti atitinkamai su finansiniu reglamentu, tinkamai su finansiniu valdymu. Kitas dalykas, jūs mūsų sustikimo balandį, mūsų sustikimą balandį minėjote. Būtų gerai, jeigu būtų galima tą datą numatyti taip, ko gero gal jau ir yra numatyta, kad jau būtų galima tada padiskutuoti apie rezultatus dėl mūsų pranešimo dėl komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Manau, būtų puikus mūsų bendradarbiavimo pavyzdys, jeigu galėtume su jumis aptarti tokius dalykus, aptarti uh, galimybės bendradarbiauti, taisant atrastus trūkumus ir panašiai. Ačiū kolegame, kolegijai Mekavei. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju auditorumų pirmininkui už uh, šį pasisakymą. Ir e, norėčiau dabar dėl pono Gvirdos interviu išsakytų dalykų pasiteirauti. Visų pirma, uh, Ponas Engvirda savo interviu paskelbė, aš cituoju, esu vienišas balsas dikumoje, bet kalbu remdamasi savo patirtimi. 2008 metų kolegiškoje peržiūroje buvo rekomenduota peržiūrėti, ar yra tarp personalo kokios grėsmės nepriklausomumui audito rūmui. Tačiau nieko nebuvo padaryta dėl to jūsų institucijoje. Taigi noriu paklausti, kada ir kaip jūs išspręsite uh, tokius dalykus, kuriuos iškėlė uh, savo kritikoje liudytojas. Toliau uh, buvo kalbėta ir apie tos silpnesniosius brolius e, audito rūmų darbe. Kai kas iš tų narių vis dar dirba audito rūmose. Ar jūs ketinate pritaikyti ketvirto e, straipsnio pirmą dalį 2010 metų audito rūmo taisyklėse, kas yra nustatyta? Trečias klausimas. Jūs taip pat įsipareigojote įgyveninti kolegų peržos rekomendacijos 2009-2012 metų strategijoje. Jau dabar esame tos strategijos įgyvenimo viduryje, kas yra jau padaryta, ką jūs padarysite, ar jūs paskelbsite tą e, laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą, kuri, yra, e, kuri buvo tik tai vidiniam naudojimui ir kuri kalba būtent apie visą auditorumų strategiją. Darė, Ačiū noriu priminti, poniai Makovei, gal į pirmąjį nebuvo posėdėje, kad koordinatorių posėdėje mes aptarėme mm, tą gan um, problematišką klausimą ir per artimiausias dienas komitete bus surenkti atskiri klausimai, kur auditorumų pirmininkas pona Kaldiera ir pona Segerda buvęs auditorumų narys galės atsakyti į tuos rimtus kaltinimus, kurie buvo išsakyti to interviu metu. Uh, E, taigi iš karto mes apie tai ir kalbėsime e, po to, kai bus išanalizuotas tas interviu. Pone Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmui pirmininkui panui Kaldeirai už šį pasisakymą, už darbo programos pristatymą ir darbo aptarimą. Kaip kolegas sakė, iš tikrųjų labai įdomios temos e, nu, kurios nusipelno gilesnės analizės kad būtų galima užtikrinti geresnį biudžeto panaudojimą bendryjoje. Dabar dėl tos siūlomos ataskaitos būtent to, kad viskas yra paremta BMP arba BVP, Tačiau būtų įdomu pažvelgti ir į kitus elementus, kurie leistų, e, tarkime, kovoti su finansinė, ekonominė krize. Tai yra, aš turiu omenyje strategijos elementus. Aš norėčiau paklausti konkrečiau, ko jūs siekiate šią ataskaitą, kokią kokios, kokie būtų auditorumų tikslai ir taip pat įvertinant preliminarius e, tyrimus dėl finansinės ekonominės krizės padarinių ir tuo, tas priemonės, kurias e, komisija pritaikė, taip pat ir dėl finansinės sistemos veikimo bendrai Europoje. Aš norėčiau paprašyti jūsų plačiau pakalbėti. Uh, apie audito rūmų keliamus tikslus toje srityje, ypač turint omenyje būtent tą tokią preliminarią studiją, nes aš galvoju, kad tai gali turėti tam tikrų padarinių, kai eina kalba apie ES biudžeto taisyklių taikymą. Ačiū, panas Itala. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, pirmininkui Kaldeirai už jo pasisakymą ir taip pat už puikų bendarbiavimą. Noriu pasveikinti jį taip pat ir pradėjus antrą kadenciją. Dabar kalbant apie audito rūmų darbą, aš turėčiau vieną klausimą. Paprastai vyksta labai praktiško pobūdžio diskusijos ir uh, dažnai susidaro toks įspūdis, kad galbūt audito rūmai nepakankamai efektyviai dirba, nes turime po vieną narį nuo kiekvienos valstybės narės, galbūt tai nepakankamas skaičius, kad darbas būtų efektyvus. Ar tikrai jums pakanka tokio skaičiaus e, audito rūmų e, narių, ar iš tikrųjų tas darbo krūvis yra atitinkamas, ar reikėtų galvoti apie didesnį skaičių? Ačiū, panas Hatsimarkakis. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas pirmininkė, visada džiugu Jūs čia matyti. Taip pat tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai bendradarbiausime. Galiu užtikrinti, kad e, rengdami pranešimą dėl auditorumų, dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo mes e, puikiai su Jumis padirbėjome. Ir noriu atkreipti dėmesį į vieną šio bendradarbiavimo aspektą, kolegoms tai nebus naujiena, bet noriu tiesiog tam kontekste iš naujo dar apie tai pakalbėti, apie įvertinimo pranešimą. Jis pirmą kartą 2010 metams bus rengiamas po Lisabono starties įsigaliojimo ir tas įvertinamasis pranešimas reikalauja, kad ne tik teisėtumą e, ir, ir tinkamumą išlaidų turime patikrinti ir reikia patikrinti ir įrodyti, bet taip pat ir ekonomiškumą, tikslingumą įvairių programų. Ir tą pranešimą reikės parengti ir mes jau su jumis esame užmesgę kontaktą su, su, su jūsų institucija, ponia Kaldeira. Svarstėme apie jūsų vaidmenį. Jūs aiškiai kalbėjote apie specialiuosius pranešimus, kuriuos pateiksite. Juose kalbama ne tik apie teisėtumą, bet jau ir apie tikslingumą įvairių programų. Ir kalbant apie komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimą, vis vis dažniau tas tikslingumas būdavo, vis patekdavo į jūsų akiratį, bet dabar tai bus privaloma. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs sugebėsite perimti tokį vaidmenį. Regis, šiandien anglų kalba buvo išplatintas visiems sąrašas dalykų, kuriuose be kita ko minimas ir atitinkamo pareigūno komisijos skirimas, kuris užsiimtų visos komisijos veiklos e, vykdymo auditu, vertinimu viduje. Ar būtumėte pasirengęs galvoti apie tokius metinius debatus kartu su komisija, mm, į juos sureaguoti ir ar mm, ketinate atitinkamai atspindėti savo pranešimuose šį, šį naują įvaidmenį? Ačiū, o dabar žodis auditorumo pirmininkui. Thank you, uh, for... Ačiū už malonius žodžius, kurius jūs uh, adresavote man ir auditorumams. Aš pasistengsiu atsakyti į visus jūsų užduotus klausimus. Dabar dėl to, ką ponas Mülderis pasakė, dėl auditorumų darbo privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės rytyje. Turiu pasakyti, kad šiais metais kalbant apie visas privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės, kurios vykdomos Europos Sąjungoje, mes, jeigu yra, kur tik tai yra tokių partnerystės projektų, ten, kur jos yra privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės pobūdžio, tai visur audito rūmai vykdo auditą. Be abejo, pagal naują finansinį reglamentą Yra pasiūlymų, kaip tai daryti labiau struktūrizuotų, aiškesnių būdų. Taigi mes galvojame pagal mm, naująjį finansinį reglamentą, būtent reikia visų pirma atsižvelgti į tam tikras atsargumo priemonės, saugiklius, kai eina kalba apie privatos ir valstybinio sektoriaus partnerystės auditą. Mes turime mm, ir naujas finansinės priemonės, tuo tikslu. Dabar dėl audi, e, Europos investicijų banko audito pagal sutartį audito rūmai turi kompetenciją atlikti visų europinių fondų lėšų auditą, taip pat ir tų, kurios keliauja per Europos investicijų banką ar Europos investicijų fondą. Tai yra daroma arba atliekant atitinkamai tų priemonių, kurios yra valdomas ar kurių mandatas atitenka auditą. Čia būtų ir smulkos vidutinio verslo kredito um, priemonės taip pat sritis. Ar tai būtų taip pat ir tos lėšos, kurios skirtos smulkiam vidutiniam verslui padėti. Mes analizuojame ir per tą fondą uh, skirtų lėšų panaudojimą. Mes žiūrime į visas finansinės priemonės, kurios yra numatytos ir naujame finansinėme reglamente. Mes žiūrime, kaip jos yra plėtojamos. Ir mes žiūrime, ar jos tinkamai įgyvendinamos. Mes būtent tai darome pagal naują finansinį reglamentą. Manau, kad mes galėsime ir detaliau pažiūrėti į tai. programa yra tikrai plačių užmojų, galbūt net ir pernelyg plačių užmojų, tačiau mes stengiamės, kaip galima geriau panaudoti turimus išteklius. Ir dabar atsakau į pono Gairą pirmą klausimą, kad iš tikrųjų tai, kas čia yra surašyta, yra su, atitinka keturis kriterijus. Visų pirma, rizika, toliau finansinis poveikis, toliau apriptis ir toliau rezultatas. Dar, da, ir pagal tas rytis yra būtent įvertinami, įvertinamos rytis pagal prioritiškumą didelio, mažesnio, mažiausio prioritiškumo būtent būtų sritis ir mes žiūrime į tą sąrą, kur yra didžiausio, didžiausio prioriteto sritis. Mes be abejo atsižvelgiame sudarydami tą sąrašą ir į tuos prašymus, kuriuos išsako parlamentas e, per biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Pavyzdžiui, jeigu tai yra sociali, e, e, solidarumo lėšos, tai yra prioritetas e, šiais metais, kadangi buvo toks parlamento išsakytas pageidavimas ir mes iš karto turime ir, ir atitinkamas studijas ir kitas priemonės, kad galėtume būtent prioritetiškai sutelkti dėmesį. Europos išorės veiksmų tarnyba. Čia auditorumai parengė dvi nuomonės dėl personalo nuostų pakeitimo ir dėl finansinio reglamento pakeitimo, kas bus reikalinga būtent padaryti daryti dėl Europos išorės veiksmų tarnybos formavimo. Tos dvi nuomonės yra parengtos ir pateiktos ir aš manau, kad jos buvo naudingos parlamentui ir tarybai, kuomet jie rengė ir tvirtino sprendimus šio klausimu. Iš anksto nebuvo kažkokio tai, kažkokio tai konsultacijų su audito rūmais, tokia buvo tarybos pozicija, tačiau audito rūmai išsakė savo nuomonę dėl to, kas būtų sėtina su šios tarnybos valdymo klausimais ir atitinkama tinkamo audito koncepcija, kas būtų reikalinga dėl šios tarnybos. 2011 metais mes galvosime, kaip um, Europos išras veiksmų tarnyba uh, įtakos mūsų darbą, kadangi tai yra pusiau institucija, taigi mes žiūrėsime, kaip turės būti atliekamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas. Uh, mes turime užtikrinti, kad visi tie elementai, kurie turi finansinės svarbos kažkokios tai ir kuriuos valdo Europos išorės veiksmų tarnyba, kad kas patenka į tarybos antraštę, kad tai turėtų būti būtent pagal tarybos antraštę ir atliekamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ten, kur jau komisijos tai yra valdomos rytis, ten jau aišku, biudžeto įvykdymo patvirtinimas turės būti būtent per komisijos antraštę daromas. Labai svarbu, aišku, kad būtų sudarytos sąlygos geresniam, racionalesniam auditui atlikti šioje e, naujoje tarnyboje, kad būtent to, tie du elementai e, būtų apjungti. Tai yra tie du finansavimo šaltiniai, kur to, tie Europos išės veiksmų tarnybos veikla bus vykdoma, kad būtų tinkamai apriepti. Tai buvo aš manau, ir, ir, ir parlamento pageidavimai, ir komiteto metinėme susitikime būtų galima šias lausimus aptarti. O poniai Makovei aš galiu pasakyti, kad jūs pacitavote kai kurias iškarpas iš pono Girdo interviu, bet po to dar buvo ir dar du jo pareiškimai, kur jis paaiškino, ką jis turėjo galvoje būtent tais savo sak tuo, ką jis pasakė per tą interviu, ką jūs pacitavote. Na, visų pirma, čia yra du dalykai. E, visų pirma, tai yra auditorių nepriklausomumas ir tie dalykai buvo analizuoti kolegiškoje peržiūroje. Šios klausimus mes sprendžiame atitinkamai. Iš visų auditorių bus greitai pareikalauta, kad jie pateiktų um, savo nepriklausomumo pareiškimus, atitinkamai visas deklaracijas. Ir Europos audito rūmai, aišku, yra Europos institucija ir todėl vis, visos Europos institucijoms e, taikomos nuostatos, taip pat ir dėl personalo ne, nešališkumo turi būti taikomos atitinkamai. Dabar dėl pana Ingverdos pareiškimų buvo po to pareiškimai ir per European Voice. Ir ten buvo aiškiai išaiškinta, ką jis turėjo omenyje savo, to, ką jis pasakė savo interviu. Uh, jeigu yra kažkas, kas netitinka Europos sutarčių nuostatų dėl narių pareiškimų, tai tikrai galima išanalizuoti ponangverdos pareiškimų, bet iš tikrųjų visas atitikimas buvo uh, užtikrintas, aš aišku, mielai galėčiau toliau an, analizuotų šios klausimus su jumis, bet tikrai um, visi tie dalykai yra išspręsti ir mm, viskas atitinkamai atliekama Europos audito rūmų, viskas atitinka mūsų programą. Dabar dėl mm, finansinės krizės ir ir to, kad viskas paremta BMP, kas buvo antras e, parlamentarės e, klausimas reikia būtent kalbėti apie tris rytis, ką komisija nustatė dėl um, priežiūros, po to buvo tarybos ir parlamento sprendimai. Taigi mes užtikriname visą adekvatumą ir tinkamumą, tai yra tos principus, kuriuos mes privalome žiūrėti, kai na kalba apie tai, kas susiję su komisija. Dabar dėl BMP, aišku, kaip visa tai yra su kaip duomenės yra surinkti, ar jie yra patikimi, mes tikrai labai tvirtai remiamės būtent šiais e, parametrais, kai e, eina kalba apie nuosavų išteklių paskaičiavimą. Aišku, reikalingi visi makro duomenys, reikalinga visa statistinė informacija, kad ji būtų patikima, Pavyzdžiui, neseniai buvo tikrai labai svarbių klausimų, kuomet tokie statistiniai duomenys buvo itin svarbus, tarkim, skaičiuojant tam tikrų valstybių skolas ir panašiai. Aš dėkingas esu ponui Italai už jo klausimą, bet mm, bijau, bet sutartis dabar nustato taip, kad iš kiekvienos valstybės narės yra po vieną narį. Na, Tai yra vienintelis sprendimas. Aš aišku galiu išsakyti savo nuomonę, mes galime aptarti įvairias alternatyvas, kurios gal teoriškai galėtų būti efektyvesnės ar geresnės. Tačiau tol, kol sutartis yra tokia, kokia ji yra, aš neįsivaizduoju, kaip būtų galima kažką kitaip padaryti dabartinis kontekstas yra toks. Turime dvi, vieną na, po vieną narį nuo, vieno, nuo valstybės narės, taigi 27 audito rūmo nariai. Aišku, galime galvoti apie e, auditorumų išteklius. 2010 metais buvo padaryta daug pakeitimų. Turime dabar atitinkamą padalinių struktūrą. Mes galvojame, kad būtent su, tokiomis, su tokiais pakeitimais, su tokiamis reformomis mes daug efektyviau galėsime dirbti ir mūsų visos procedūros daromos paprastesnės, aiškesnės. Jeigu bus politinė valia iš valstybių narių pusės pakeisti sutarties nuostatas, be abejo, auditorumai labai prisidės prie šios pažangos, prie, prie šių poslinkių. Ir turiu pasakyti, kad visų tų priemonių, kurios buvo priimtos e, dėl krizės ir, ir naujasis finansinis reglamentas ir nuolatinis stabilumo mechanizmas, kuris buvo paskelbtas po 2013 metų, bus įgyvenimas, be abejo, turės labai didelio poveikio auditorumų darbui. Taigi mes turime žiūrėti, ką mes šiandien turime sutartyje, būtent kalbant apie ES išar, viešojo audito savoka visą koncepciją, kas yra efektyviausia ir ką būtų galima padaryti, kad galėtumėm patobulinti tą darbą. Tačiau, kai eina kalba apie Europos audito rūmų sudėti, na, čia kol kas nieko padaryti negalime. Galima tik tai pasakyti, kad galbūt atsižvelgiant į tam tikrus pasikeitimus ES, dėl ko um, biudžeto ar fiskalinė ar ekonominė politika turės būti glaudžiau koordinuojama, derinama ir taip toliau, ir dėl ko reikės daugiau daugiau finansinio valdymo, koordinavimo, e, reikės lankstesnių taisyklių, paprastesnių procedūrų ir taip toliau. Ar e, galime kelti klausimą, ar auditorumų kompetencijos rytis turi išlikti tokia, kokia yra, ar kažkas turi būti keičiama. Tuomet galima, aišku, į ateitį galbūt numatyti, koks bus auditorumų vaidmuo ateityje, galbūt reikės kažkokių tai modifikacijų. Tačiau Jeigu bus politinė valia pakeisti sutartį, aišku, sutartis bus pakeista ir tuomet institucija, mūsų kaip ir kitos, evoliucionuos ir prisitaikys. Tačiau dabar visų pirma, aišku, reikia spręsti um, esmės klausimus. Tai yra, kad um, tikrai tai, kas yra keičiama ES, kas keičiasi ES, labai įtakoja audito rūmų mandatą kompetencijos rytį. Uh, Ponas Mülleris apie tai kalbėjo būtent ir, ir tos finansinės priemonės, kurios yra naujos, rengiamos, taikomos, pavyzdžiui, stabilumo fondas. Tai yra tarp vyriausybinė priemonė. Jeigu jūs norėtumėt, kad uh, Mm, auditorumai kažką čia padaryti, mes nieko negalime padaryti, tai yra privatus fondas, ta prasme, ir jo auditą atlieka privatus auditoriai, privačios audito institucijos pagal Luxemburgo įstatymus. Tai yra tokios esminės problemos, apie kurias mes turime visų pirma pagalvoti, bet aišku, aš suprantu jūsų klausimą. Mm, bet e, aš turiu gerbti sutarties nuostatas ir sutarties nuostatas yra tokios, kokios yra šiame kontekste mes galime siekti padaryti daugiau, geriau panaudoti mūsų išteklius. O pono Hatsimarkakio klausimas, mano manimo, yra toks, kur vėlgi mes čia dirbame. E, pokyčiai ES po Lisabono sutarties, kaip auditorumai juos turėtų reaguoti. Man atrodo, kad mes turime visų pirma išsiaiškinti konkrečiai, kaip turėtų atrodyti vertinimo ataskaitos, koks turėtų būti jų turinys ir paskui, na, imtis darbo. Ar auditorumai turėtų vertinti komisijos veiksmų našumą, veiksmingumą metų bėgyje atskiruose politikos rytise arba kažkokį kitokį dokumentą Tai yra, kitaip sakant, kaip mes galėtumėme prisidėti prie vykstančių diskusijų, ponia Hatsimarkakė. Aš sakyčiau, kad reiktų pasižiūrėti, pasiaiškinti, kaip turėtų atrodyti tos vertinimo ataskaitos ir taip mes galėtumėme patvirtinti e, komisijų sprendimus, ir atsiprašau, institucijų sprendimus ir, pavyzdžiui, pareikšti, kad komisija dirbo gerai, kad jos sprendimai yra pateisinami. Bet mes turime išsiaiškinti, patikslinti visų pirma, koks turi būti tų vertinimo ataskaitų turinys. Tas pats pasakytina ir apie biudžeto įgyvendinimo patikimumą, sąskaitų administravimo patikimumą. Tai yra vertindami tai mes aiškinamės, ar komisija dirbo veiksmingai, ar teisingai, tinkamai varkė, fin, tvarkė finansus. Uh, Tai žinoma susijęs su, su laiku, su darbo tvarkė, per kiek laiko mes turime parengti, kada turi pasirodyti tos ataskaitos. Viena iš problemų, kurias sprendžiame šiandien, yra darbo tvarkė, darbų tvarkaraštis. Tai yra mes visų pirma turi pasirodyti pačios komisijos metinė ataskaitą. Ji pasirodo labai vėlai, o paskui mes turime renkti savo ataskaitą. Taigi me, reikia visą tai atsižvelgti ir pasirūpinti, kad na, dirbtume kuo našiau ir kad taip prisidėtume ir padėtumėm parlamentui atlikti jam tenkančias užduotis. Štai. Ačiū už atsakymus. Dėkojame auditorumų pirmininkui ponui Kaldeirai, o dabar prasidės uždaras koordinatorių posėdis ir jame dalyvauja tik politinių frakcijų koordinatoriai.